Good afternoon. If... Uh, Labą dieną. Prašyčiau visus susėsti, pradėtume posėdį. Noriu pasveikinti atvykusius į gynybos saugumo pakomitečio posėdį. Šiandienos klausimai yra skirti finansų krizės poveikiai gynybos biudžetams ES ir sutelkimą ir dalyjimas ištekliais galimybėms. Komiteto vardu noriu pasveikinti mūsų svečius. Mūsų pakomitetis ypač daug dėmesio skiria šiam klausimui. Buvo užsakytas tyrimas šią temą, o pranešimas e, savo iniciatyvą rengiamas bus taip pat skirtas šiai temai. Kadangi finansų ir ekonominė krizė daro poveikį biudžetui. Turime rasti būdų, kaip užtikrinti pakankamus pajėgumus, žmogiškos išteklius ir įrangos kiekį. Arba kolektyviai ES mastu, arba NATO turime užtikrinti savo saugumą ir apginti savo interesus ir vertybės, kuriems kyla grėsmė. Lisabono sutartis numato keletą priemonių, kaip sustiprinti bendradavimą gynybos srityje. Labiausiai, daugiausia iššūkių kelia nuolatinės struktūrinės bendradavimas. Tačiau turime ir e, turėti galvoje Europos gynybos agentūros padidintą vaidmenį, kurie turėtų padėti plėtoti Europos gynybos technologinę ir pramoninę bazę. Sutartis taip pat mini Europos pajėgumų ir ginklų politika. Ši nauja politika kartu su direktyvomis e, dėl viešų įsigijimų gynybos srityje turėtų prisidėti prie ES strateginės autonomijos išsaugojimo ir jos galimybių prisimti savo atsakomybę, atsakomybę pasaulyje. Tuo tarpu turime geriausiai pasinaudoti esamais pajėgumais. Naujoji mantra yra E, sutelkti ir dalytis. E, tačiau toks požiūris kelia labai daug klausimų. Ypač kiek tai susiję su pajėgumų turėjimu ir e, suverenumu. Tikiuosi, kad šios klausimus bus pavanyta atsakyti. Geriausia bandyti panaudoti bendrus išteklius, yra kurti bendras programas, kad būtų galima pasinaudoti mastą ekonomiką. Ir galiausiai turime analizuoti, ar galima sukurti naujus išteklius, kas leistų Europos Sąjungai įgauti tam tikrų pajėgumų jos misijoms ir e, operacijoms pagal bendrąją saugumo politiką. E, diskusijos dėl naujos finansinės programos jau prasidėjo ir nereikėtų pamiršti gynybos poreikių. E, ta prasme, e, čia mes norime pradėti viešą diskusiją šią jautrą temą ir tikiuosi, kad diskusijų pabaigoje jau turėsime keletą atsakymų, kurių mums reikia. Diskusija organizuojama tokia būdu. Pirmoje dalyje man malonu bus pasveikinti daktarą Kristinę Miolingą, kuris yra mokslininkas iš Stifing Wissenschaft und Politik mm, Berlyne. Jis yra e, mūsų pakomitečio užsakyto tyrimo autorius. Daktaras Reno Belė yra vyresnysis valdytojas iš EIDs iš Paryžiaus. Šioje diskusijos dalyje mes daugiausia kalbėsime apie biudžeto mažinimo pasiekmes, ypač kiek tai susijęs su galimais karinių pajėgumų praradimais ir e, naujais finansavimo būdais. Pradėsime nuo daktaro Miolingo. Thank you, Chairman. Uh, for the technical reasons, I'll just go down and uh, give a PowerPoint presentation from downstairs. Aš norėčiau pateikti Jums informaciją skaidrėse. PowerPoint. Uh, Kaip jau pirmininkas sakė, buvo ministrų lygyje nustatyta, sutarta, kad bus atlikta studija, kurią mes per pasosius keturis mėnesius ir atlikome. Ir dabar aš norėčiau pateikti tam tikrus laikinus rezultatus ir apibendrinimus iš šios studijos. Norėčiau pasakyti, kad mes susidūrėme su dviem problemoms per pastaruosius du metus. Visų pirma, tai yra gebėjimų kūrimas ir taip pat finansų krizės e, įtaka. Gebėjimų vystimasis, plėtojimas susiduria su trim pagrindiniam problemom Europoje. Visų pirma, reikia vystyti mūsų gebėjimus, apskritai Europos lygyje yra daug institucijų, tačiau nepakanka ES finansinių išteklių. Prieš gebėjimų plėtrą, mes susidurtume su kitais iššūkiais jau ne Europos mastu, kadangi reikėjo atsižvelgti į tai, kad e, pramonė ir toliau plėtojo savo gebėjimus, lab, e, kadangi mes kartu nebevystėme savo technologijų, todėl mes nebegalime dirbti kartu per pasarosius dešimt metų tai tęsiasi, o dabar ES ištikė, ištiko krizę ir todėl dėl to nukentėjo ir mūsų gebėjimų tolesnė plėtra. Kadangi mes negalime pateikti nieko naujo ir mes atrodo turėsime dar 20 metų turėsime taupyti ateityje. Labai svarbu taupyti mūsų išteklius ir atrodo, kad šitas taupimas tęsis dar maždaug 20 metų, galvojant apie galimybę reaguoti ir taip pat plėtoti mūsų pajėgumus. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad yra nustatyti tam tikri ekonominiai prioritetai ir mes matome, kad ES valstybės mažina uh, biudžetą 30 procentų, pavyzdžiui, mažose valstybėse, o didesnėse valstybėse 10-15 procentų arba, tai reiškia, 8 procentais mažiau negu didžiosios valstybės. Ir žinoma, tai yra labai e, svarbios pasiekmes. Europos komisija pateikė skaičius, kad artimiausiais 20 e, metų mes išleisime 1 procentą mūsų BVP siekdami aptarnauti skolą. Tai reiškia, kad valstybės narės negalės apskritai. Member state reactions are currently uh, on an individual basis where we foresee that. Ir kalbant apie atskiras valstybės, tai reikėtų pasakyti, kad valstybės iš esmės nekeičia savo gebėjimų, bet jau pradeda galvoti apie specializaciją. Ypač Junktinė karalystė, kuri sumažino savo ambicijas, Niderlandai, Vokietija taip pat, taigi pradeda mažinti savo finansavimą E, gynybos pramoniai. Taigi visos valstybės iš esmės mažina savo biudžetą ir ypač biudžetą skirtą gynybos reikmėms. Šitie gebėjimo skirtumai ir toliau didėja ir, žinoma, valstybės pačios gali pasakyti, kodėl tas skirtumas didėja. Kalbant apie išlaidas žmogištiesiems ištekliams, Reikia pasakyti, kad maždaug 50 procentų arba daugiau yra sutaupoma. Tačiau e, artimiausių metų atrodo, kad nebus galima mažinti šių finansinių išteklių, kadangi yra sudaryti kontraktai ir taip toliau. Be to reikia pasakyti, kad atotrukis didėja tarptų valstybių, kurios lietai modernizuoja savo pajėgumus, Ir taip pat yra skirtumas tarp naujų viešųjų pirkimų. E, pramonė jau pradeda galvoti apie kitas rinkas, kadangi e, atrodo, jog taupimas tęsis ir toliau ir bus stabdomi viešo, viešieji pirkimai ir todėl valstybės narės siekia ir toliau išsaugoti savo nacionalinę gynybos pramonę. Mes pastebėjome, kad labai lietai vyksta ginkluotės nurašymas, keitimas nauja. Ir mes gavome informaciją, kad daug pastoviai yra atitraukiamos e, e, pajėgos iš tarptautinių projektų ir tarptautinių misijų. Pirmininkas sakė, kad reikia sutelkti ir dalinti ištekliais mes galime pastebėti, kad yra keletas naujų iniciatyvų, tačiau jos nėra visiškai naujos, jos yra labiau tradicinės, kadangi ir anksčiau buvo bandama sutelkti savo pajėgumus ir jais dalintis ES ir kartu su NATO. Yra naujų e, dvišalių iniciatyvų, kurios rodo, kad bandoma dalintis ištekliais Tačiau vis dėlto šiandien reikėjo pasakyti, reikėtų pasakyti, kad matosi tam tikri požymiai kitokio politinio proceso, kai yra iš apačios bandoma sutelkti savo resursus. Todėl šios iniciatyvos, šios iniciatyvos nėra tokios skaitlingos, iš esmės tai yra viena vienintelė iniciatyva, kuri vis dėlto už užstrigo biurokratijos pastuose ir valstybės dabar bando tiesiog šitą projektą išdalinti į tris atskiras grupės. Yra valstybių aktyvisčių ir e, pesimiščių, kurios stengiasi ir toliau specializuotis gynybos rytyje. Kalbant apie naujausius e, sutelkimo ir dalimus ištekliais e, projektus. Reikėtų pasakyti, kad ta iniciatyva iš apačios tampa e, savaime suprantama. 20 procentų arba 2 trečdaliai iš e, iš penkių valstybių narių tiesiog nesugeba sutelkti savo resursų bendroms reikmėms. Ir jau pačioje pradžioje pritrūko apskritai e, pajėgumų siekiant juos pateikti bendroms reikmėms. Aš nenorėčiau gilintis į detalės ir norėčiau iš karto grįžti prie mano pradinio sakinio, kai minėjau, kad yra dvi problemos. Kad yra problemų tobulant pajėgumus, yra ir problemų, problemų finansuojant, tačiau tai nereiškia, kad ES negali pasikeisti. Todėl dabar yra diskutuojama apie uh, trumpalaikius sprendimus, žinoma, nepamirštant ir ilgalaikio poveikio. Todėl yra grįžtama prie tradicinių veiksmų ir, žinoma, mažinimas, finansavimo mažinimas vyksta atsižvelgiant į nacionalinius prioritetus. Dabar neaišku, kuria kryptim apskritai yra E, einama, kadangi finansinė krizė labai aiškiai pasireiškia ir gynybos srityje. Į yra atskirų mažinimo sričių, tačiau vis, visą tai kartu paėmus atsižvelgia ir ES gynybos pajėgumų gebėjimus. Dėl tos priežasties labai sunku stiprinti ES gynybos ir saugumo politiką. Jeigu atsižvelgtume į e, situaciją Libijoje ir į Geit e, kalbą praėjusią savaitę, tai galėtumėte suprasti, kad situacija yra labai sudėtinga, kadangi nei ES, nei valstybės narės nebenori prisidėti prie e, saugumo užtikrinimo bent jau iki tūkstančio kilometrų. Tai parodė Libijos situacija. Per pasasias savaitės mes supratome, kad mums tiesiog trūksta laiko. Ir todėl mes pasistengėme šioje studijoje suformuoti atitinkamas rekomendacijas, kurių idėja yra, kad pramonę ir gebėjimus reikėtų susiekti, susiekti tarpusavėje ir ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų ilgalaikiai, kadangi trumpuoju laikotarpiu negalime išspręsti susidariusių problemų. Todėl mes norėtume, kad parlamentas pritartų tokiems žingsniams. Visų pirma, konceptualiems sprendimams būtent, kad būtų atlikta strateginė gynybos politikos peržiūra, siekiant nustatyti, kiek mūsų pajėgumai gali tenkinti mūsų lūkesčius. Kadangi komisija užsakė šitą studiją, mes manome, kad reikėtų ir toliau stebėti visą situaciją ir priminti valstybėms narėms, kad jos prisėmė įsipareigojimus pasirašydamos sutartys. Kalbant apie institucijas, reikėtų pasakyti, kad reikia stiprinti Europos gynybos agentūrą, kad ji galėtų apriepti visas ES gynybos sritis, tačiau atrodo, kad komisija nėra suinteresuota šitos agentūros stiprinimu. Taip pat reikėtų sustiprinti gynybos agentūros sertifikavimo ir ataskaitų teikimo e, padalinį. Ir tuo labiau, kad ir šioje srityje yra vykdomas taupimas. Investiciniai projektai atrodo įgyvendinami sėkmingai, tačiau dažniausiai tik tai tie, kurie yra tiesiogiai susiję su NATO. Kam, kalbant apie pajėgumus, reikėtų pasakyti, kad reikėtų ir toliau vadovautis požiūriu, kad reikia mažinti išteklius ir ES e, kovinių padalinių gebėjimams. Reikėtų atsižvelgti, žinoma, į tų karinių padalinių rotacijos laikotarpius, tačiau reikia stengtis vis dėlto sutelkti išteklius ir jais dalintis. ES valstybės per pastaruosius metus ėmėsi įvairiausių iniciatyvų, tačiau apibendrinant reikėtų pasakyti, kad vis dėlto reikėtų, kad pramonės politikai būtų suformuluoti labai aiškus modernizavimo tikslai ir kad būtų koordinuojama e, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veikla. ir žinoma, kad būtų vėl grįžtama prie viešųjų pirkimų. Dėkuoju. Dėkuoju. O dabar sutikiu daktarui Renobelį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu prancūziškai, tikiuosi, kad tai bus geriau nei man bandyti kalbėti laužytą anglų kalbą. Nu, šiandien kalbame apie biudžetą ir biudžetas yra aktualus klausimas ir aš prieš kelius metus padariau, atlikau tyrimą, kurį galite rasti mūsų asociacijos tinklalapyje ir jame ir išanalizuojama yra gynybos biudžetų struktūra pas mus ir Junktinės Amerikos valstijose. Taigi jūs galite iš šio tyrimo gauti bendrą vaizdą. Kai mes žvelgiame į biudžetą, Ir kai žvelgime į tai, kokie yra biudžeto planai, mes matome, kad daug kas galimas neraminti, ypač trijose šalise, tai tose, e, tai yra, tose šali, e, šalise, kur, kurių kariniai biudžetai sudaro 60 procentų visų, visos Europos gynybos e, biudžeto. Be abejo, tai vyksta dėl finansinės krizės ir jungtinėje karalystėje Pavyzdžiui, mes žinome, kad e, vyriausybė paskalbė apie savo planus sumažinti 8 procentais e, gynybai skirtą biudžetą, o Prancūzijoje e, siūloma yra sumažinti biudžetą 3,5 milijardais eurų iki 2013 metų ir po to panašiai bus mažinamos lėšų skirtos iki 2014 metų. Ir uh, e, Junktinė karalystė, uh, atsiprašau, Vokietija ketina sumažinti savo e, karinį biudžetą uh, 8,3 milijardo eurų iki 2014 metų. Taigi šios trys uh, Junktinė. Uh, uh, ES valstybės yra svarbiausios Europos gynybos srityje, O e, žinome, kad e, JAV skiria biudžetų e, karinėms išlaidoms 4 procentus savo bendrojo vidaus produkto ir daugiausiai tos lėšos yra, plus dar yra skirtos atskiros lėšos operacijoms Irake ir Afganistane. Ir mes žinome, kad mūsų pozicija JAV atžvilgių yra silpnesnė. Ir kitas klausimas yra svarbus, ar mes galime iš tikrųjų finansuoti su tokiu biudžetu savo gynybos poreikius. Mes suprantame, kad labai svarbu yra ne tik išlaikyti investicijų lygį, bet taip pat ir užtikrinti, kad šios investicijos būtų skirtos e, atitinkamam ginkluotės lygiui palaikyti. Taigi mus labai neramina tai, kad ES e, pajėgumai yra mažinami ir gebėjimas išlaikyti juos taip pat nuolatos mažėja. mes matome, kad mažinami ne tik biudžetai, bet ir investicijos, nes pastaruoju metu pastebėjome, jog jos investicijoms skirtos lėšos beveik e, nesikeitė. Ir nepaisant to, kad e, realų skaičiai gal ir padidėjo, tačiau jeigu sižvelgsime į e, perkamą galę ir į pokyčius ūkėje, pamatysime, kad re, realiai investicijų lygis išliko nepakitęs. En tendance longue, on se rend compte, les... Ir e, įvairiausiai ekonominiai tyrimai rodo, kad e, įsigijimo kaštai, e, kaštai auga 5-6 procentais kiekvienais metais, o jeigu dar atsižvelgsime į infliaciją, pamatysime, kad iš tikrųjų mūsų perkamoji galia gynybos rytyje nuolatos mažėja. Ir mes pastebėme tendenciją kad 8 milijardais e, mažėja e, Vokietijos e, išlaidos, beveik 3 milijardais JAF išlaidos, 5 milijardais Italijos ir 3 milijardais Ispanijos išlaidos gynybai. o Prancūzijoje mažėjimas yra dar didesnis, jis siekia net 12 procentų. Jums tikriausiai yra žinoma, kad a, a, Europos saugumo ir gynybos organizacijos šalise valstybės šalise vyriausybės buvo įsipareigojusios skirti 2 procentus bendro vidaus produkto gynybai. Tačiau matome, kad šios lėšus yra mažinamos. Ir panašu, kad ES valstybės riboja savo e, biudžetus, norėdami mažinti e, viešai, viešųjų lėšų deficitą. Ir todėl mums reikia atkurti pusiausvyrą, mums reikia atkurti e, situaciją taip, kad sugrįžtume bent jau pradinę padėtį. Ir jei mes stengsimės mažinti išlaidas gynybai, tuomet galime susidurti su rimtomis problemomis ir gali būti, kad kad bendrasis vidaus produktas auga šalyse nuo 10 iki 13 Ir skola, lyginant su e, BVP, auga e, reguliariai. Dabar jau sudaro 10, e, auga 10-13 procentų. Taigi situacija tai panašu, kad blogėja ir todėl kyla klausimas, mes sugebėsime vykdyti savo įsipareigojimus, ypač Libijoje arba, pažiūrėjau, tose vietose, kur JAV negali įsikišti. Ir jei mes pažvelgsime, pažiūrėjau, į tai, kaip JAV dislokuoja savo pajėgas, pamatysime, jog pamatysime, kad e, JAV paleidžia per, sava, per savaitę tiek raketų, kiek ES nepajėgtų e, paleisti. Ir tai yra labai pavojinga. Kuriama yra liktai iliuzija, kad e, mes gebame įsikišti į atskirus į įvairius konfliktus, tačiau jei mes pažvelgsime realius skaičius, pamatysime, kad situacija yra visiškai kitokia. Ir mes ma matome, kad e, mažinam, mažinamos yra mūsų ambicijos ir mažinamos yra uh, išlaidos visose sritise, kur tai būtų tik tai įmanoma. Ir e, aš sakiau jau, kad uh, visų medžiagų kainos auga maždaug 5-6 procentais Ir, o, iš, o lėšos skirtos jiems e, e, įsigyti nesikeičia. Ir todėl bus vis sunkiau įsigyti įrangą. Ir mes manome, kad, e, kad jei situacija liks tokia, kokia ji yra, ir Tai tuomet iki 2030 metų Pentagonas nebepajėgs įsigyti ne vieno lėktuvo. Taigi, kaip mes turėtume elgtis? Ar mes turėtume numatyti atskirius prioritetus, ar turėtume skirti daugiau išlaidų gynybai, kitų sričių uh, sąskaitą? Uh, Na, suprantame, kad visos ministerijos susiduria su sunkumais, tačiau ne visos ministerijos vienodai reaguoja. Ypač žvelgsime į tai, kaip mažinami yra gynybai skirti biudžetai, pamatysime, jog gynybos ministerijoms apginti šios biudžetus yra labai sunku. jei prisiminsime šaltojo karo pabaigą ir tai, kad tuomet buvo neinvestuojama į įrangą, bet e, lėšus buvo skiriamos daugiausia socialinėms e, reikmėms. O Junk, e, Junktinėse Amerikos valstijose biudžetas buvo mažinamas visose eilutėse. Tačiau net ir tuo laiku, kai reikėjo mažinti biudžetą labai drastiškai, JAV vyriausybė vis dėlto stengiasi kuo mažiau mažinti gynybai skirtą biudžetą. Pramoninėse šalise reikėtų apsispręsti, kiek reikia gaminti e, ginklų, kiek reikia gaminti gynybai skirtų, skirtos įrangos. Reikėtų geriau išanalizuoti paklausą, įvertinus ir potencialią paklausą. Nes kartais valstybės narės pagina daugiau, nei joms reikia. Ponas Molingas jau minėjo, kad e, iškilus šiai kri, e, kriziai išriškėjo kai kurios tendencijos, kurios egzistavo dar ir prieš krizę, tačiau kurių mes tiesiog nepastebėjome iki šiol. Taigi dabar visos gynybos sistemos trūkumai išriškėjo kur kas aiškiau. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti apie mūsų bendrą požiūrį, apie mūsų ambicijas, apie tai, ko siekiame. Gynybai skirto biudžeto naudingumas negali būti vertinamas uh, taip, kai vertiname išlaidas kitose sritise. Nes e, kartais galima sumažinti biudžetą labai neženkliai, tačiau tai gali turėti tikrai labai rimtų padarinių mūsų visą gynybos sistemai ir gali būti ir atvirkščiai. Kai jūs žvelgiate į skaičius, tai tampa akivaizdu. Ir akivaizdu, kad jeigu bandytume viską, ko reikia gynybai supirkti tai iš savo nacionalinių gamintojų, tuomet mums reikėtų iš esmės keisti mūsų rinką. Todėl šiandien kalbame apie tai, kad išteklius reikia sutelkti ir kad reikia jais, jais dalintis. Ir būtų įdomu, įdomu pagalvoti apie tai, ar valst, kelias valstybės narės negalėtų sutelkti savo pajėgum, pajėgumų ir pirmiausia gamybos pajėgumų. Reikia užtikrinti, kad Europoje būtų išsaugoti gamybos pajėgumai, tam, kad Europa pati galėtų priimti sprendimus gynybos rytyje. O trumpalaikėje perspektyvoje reikėtų taip pat ir pagalvoti ir apie santykius tarp pramonės ir valstybės. Šiandien mes turime tokį pramonės modelį, kuris yra pagrystas e, daugiausia naujų programų modelių. Prasideda, pradedama ir gyveninti naują programą, tad tuomet yra atliekamas tyrimas ir tuomet yra kuriama visa uh, tai programai reikalinga rinkos struktūra. Ir šiandien mes e, jau nebegalime taikyti šio modelio, Kodėl? Todėl, kad e, mūsų, e, mes nebeturime naujų programų. Ir todėl reikėtų geriau su, suderinti programų gyvendinimo įvairius etapus, tam, kad galėtume geriausiai pasinaudoti turimomis kompetencijomis ir kad galėtume geriau pasinaudoti sutelktais e, ištekliais. Ir pavyzdžiui, kelios valstybės kartu galėtų teikti pasiūlymus. Arba galima būtų kartu įgyvendinti programą, arba galima būtų sutelkti uh, gamybos pajėgumus. Ir Junktinėje Amerikos karalystėje jau buvo, buvo bandyta tai daryti ir galima būtų, kuriant bendras programas, iš karto ir galvoti ir apie bendrą uh, E, joje dalyvaujančių šalių kūriamą biudžetą. Taigi, tol, kol visi gynybos subjektai bus pasirengę investuoti, mes sugebėsime atsilaikyti finansinės krizės akivaizdoje, tačiau matome, kad e, gynybos pramonė yra pagrįsta, turi būti pagrįsta valstybės ir pramonės bendradarbiavimo modeliu. Dėkuoju. Labai ačiū. Dabar maždaug pusvalandį galime skirti diskusijai. Pirmiausia, ponia Gomeš. Ačiū, kad atvykote pas mus ir papasakote tai, ką papasakote. Ne tai, kad mes nebūtume to žinoję, tačiau svarbu, kad tai būtų pasakyta garsiai, nes mes puikiai žinome, kad nepasiekėme savo tikslų, o kilus ekonominiai krizai, tai jaučiasi dar labiau. jeigu norėtume pateikti aišku pavyzdį, tai būtų Libijos pavyzdys, nes buvo visos sąlygos, visi reikalavimai, kad Europa įgyvendintų Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, Europa pasirinko to nedaryti, tiesiog perdavė visas vadžias e, NATO, na, o kai amerikiečiai mane, kad tai yra europiečių užduotis iš esmės Ir nepaisant visko, viso to, kad šis parlamentas iš pat pradžių prašė, kad būtų e, įgyvendinta, įgyvendintas ginklų embargas, kai buvo nusprendusi saugumos taryba. Problema yra ta, kad galbūt mums dabar trūksta ekonominių išteklių, tačiau netrūksta paklausos saugumo operacijoms. Ir žinoma, sekretoriaus Geitso pareiškimas praėjusią savaitę labai reikšmingas. Ne dėl to, kad amerikiečiai neturėtų prisimti tam tikros atsakomybės dėl to, kokioje situacijoje yra ES šiuo metu. Kad nėra atitikimo tarp tikslų ir veiksmų viena paskutinių prezidento Bušo kalbų Bukarešte e, buvo skirta tam, kad iš tikrųjų Europos pastangos turėtų būti dalis e, transatlantinių pastangų. Iki, tada, e, iki tol amerikiečių signalai buvo prieštaringi. Galbūt tai paaiškina, kodėl Europa nepadarė visko, ką galėjo padaryti. Norėčiau paklausti, man nerima labai daug keria tai, kad, pavyzdžiui, tokia šalis kaip mano, Portugalija, turi nemenkų pajėgumų. Tikriausiai praras tuos e, pajėgumus tiek savo, tiek Europai, jeigu nebus nieko daroma, jeigu nesusijimsime saugumo pajėgumų srityje. Todėl noriu paklausti, Visų pirma, e, baisu, kad Europa nekovoja su korupcija gynybos rytyje. Viena iš priežasčių, kodėl neturime pinigų ir kodėl mūsų piliečiai nepasirengia, e, nepasirengia mokėti už e, gynybos įrangą, tai yra dėl to, kad mes nekovojame su korupcija. Čia ne tik Portugalijos korupcija, tai yra Portugalijos, e, Vokietijos, Portugalijos amerikiečių ir taip toliau. Taigi mes nekovojame su korupcija ir dėl to neturime priežasčių ir piliečiai nėra patenkinti skiriant pinigus gynybai. Antra, noriu paklausti. Jūs palyginote e, gynybos pastangas su jungtinėmis valstybėmis. Ar nereikėtų jų lydinti, lyginti su BRICS Pavyzdžiui, matome, kad Kinijos bendrovės leidžia daugybę pinigų pirkdamas Europos bendrovės. Ar ne dėl to, kad Europos technologijos yra patrauklios ir kiniečiai supirkstas technologijas mes jas prarasime? Trečias klausimas. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir sukūrus Europos išorės veiksmų tarnybą, vyriausiai susigaliotinės postą, išorės santykiams, pat taip pat ir gynybai. Kas atsirado naujo, koks yra skirtumas? Labai nemalonu matyti, kad nepaisant parlamento paramos, nėra jokio skirtumo įtikinėjant valstybėms narės e, pradėti operaciją, bendrą operaciją saugumo ir gynybos politikos operaciją Libijoje. Aišku, kai kurios šalis, kaip Vokietija, nenori to daryti, bet kitos šalis taip pat nenori prisimti išlaidų. Taigi, koks yra skirtumas, kas čia gero iš to, kad yra vyriausiai galiotinė, kuriant Europos gynybos agentūrą, kad būtų galima kažkaip derinti daugiau veiksmus. Na ir pagaliau, kaip gynybos pramonė galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo. Nes jeigu nepakeisime tendencijos krypties, jeigu neįtikinsime valstybių narių vyriausybių, kad gynybos pramonė taip pat gali prisidėti prie darbo vietų kūrimo ekonomikos saugimo Europoje. Ačiū. Ponas Galeris. Ja, uh, <clears throat> dank, uh... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjams. Aš taip pat norėčiau grįžti prie Libijos pavyzdžio. Tai labai puikus pavyzdys, rodantis, kad mums reikėjo imtis to uždavinio, o JAV galėjo būti tik tai pačioje pradžioje pagalbininkė. Aš norėčiau paklausti, paklausti jūsų kaip mokslininkų, ar pramonės atstovų. Kokias priežasis jūs matote, kad labai sainiai bendradarbiaujama? Ar tai susijęs su aukščiausiu politiniu lygmeniu, ar mūsų karinių struktūrų atsakingi asmenys vis dėlto laikosi senyvin, senyvo, senovinio požiūrio į bendradarbiavimą. O gal vis dėlto pramonė skeptiškai vertina bendradarbiavimo galimybę, kadangi ji baiminasi dėl savo šalies, dėl jos atsivėrimo, dėl to, kad pradėjus bendradarbiauti, tiesiog užsivers tie įprastiniai koridoriai nacionalinėse ministerijose. Taigi, kokios yra priežastys, kliūtis, o gal visko po truputį ir politika, ir pramonė, ir, ir e, kitos struktūros kaltos dėl to. Ar mes galėtume pasimokyti iš Libijos pavyzdžio? O jeigu amerikiečiai vėl pasakys, kad jie bendradarbiaus, tai ar mes tada mes sugebėsime sutelkti savo pajėgumus? Ir kas nuspręs? Politikai, kad būtų apskritai kas nors nuveikta šioje srityje. O gal čia visiškai yra beprasmiškos pastangos? Taigi, paskutinis klausimas, kaip vertinate tuos pirmuosius bendradarbiavimo daigus. Tokie pavyzdžiai yra žinomi. Ir kaip jūs vertinate šitą karinio štabo sudėtį? Buvo numatyti tam tikri principai, kriterijai, prioritetai Kaip Jūs manote, ar bus kas nors įgyvendinta iš tų pasiūlytų projektų? Ačiū, ponas Kembelas. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau tik tai užduoti klausimą apie išteklių sutelkimą ir pasidalymą. Man atrodo, kad labai patogu tiems, kurie nori didesnės ES integracijos politinė prasme, priversti e, sujungti ES armijas potencialiai vieną armiją. Manėjote kovinės grupės, galbūt apie jas galėtumėte pakalbėti. Tačiau norėčiau užduoti klausimą, ar tai nėra dar vienas Šumano planas, skirtas ne geležiai ir akmens angliai, bet gynybai. E, sutelkiant visas karinės grupuotės, laivus, e, lėktuvus ar kareivius, ar ne tam čia visas šitas projektas yra skirtas. Ačiū, ponas Lysekas. Ačiū, ponė pirmininkė. Polish language. Kalbėsiu lenkiškai. Okay. Um, dziękuję bardzo niezwykle interesujące wystąpienie. Atsiprašau, aš kalbėsiu lenkiškai, dėkuoju Jums už Jūsų labai įdomias kalbas, labai, už labai įdomią informaciją. Mes e, dar vieną kartą supratome, kad iš tikrųjų situacija yra labai liūdna. Ir norėdamas tik tai pritarti tam, ką Jūs pasakėt, e, norėčiau paminėti, kad prieš kelias valandas internete buvo paskelbta apie tai, kad vienas aukšto rango jungtinės karalystės e, karinių pajėgų pareigūnas pareiškė, kad po trijų mėnesių vargu ar jungtinė karalystė galės tęsti savo operaciją Libijoje, kadangi uh, E, jų ištekliai, anot šio pareigūno, visiškai išseks. Taigi, tai yra labai rimta problema. Ir apie tai kalba tokia šalis kaip Didžioji Britanija, skiria, e, kurios karinės biudžetas yra didžiulis. Jau e, kuris laikas kalbame apie tai, kad JAV ir ES e, kariniai biudžetai tikrai nėra subalansuoti. Taigi, akivaizdu iš to, ką aš pasakiau, iš to, ką jūs sakėte, kad situacija yra, tikrai yra labai sudėtinga. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų galva galima būtų spręsti šią situaciją? Kokį sprendimą jūs siūlytumėt? Mes žinome, kad šiandien Nacionaliniai parlamentai gali suvaidinti svarbu vaidmenį, kadangi iš esmės kalba tai, apie ką jūs kalbėjote, e, yra dalykai, kurie vis dar yra valstybių narių kompetencijoje. Ir nacionaliniai parlamentai galėtų taip pat prisidėti prie e, vyriausybės sprendimų. Visi dabar išgyvename ekonominę krizę ir visi suprantame, kad uh, Vargu ar galima būtų ženkliai padidinti gynybai skirtą biudžetą, bet gal jį galima būtų išsaugoti bent jau tokiame lygiai, kuri, o, o, kuriame jis buvo iki krizės. Ir toliau, kaip galima būtų geriau panaudoti gynybai skirt, e, e, skirtas e, išlaidas, kaip galima būtų sutelkti išteklius. Jūsų klausydamasis pastebėjau, uh, vieną dalyką. Jūs liktai norėjot pakritikuoti tai, kad ES vykdoma per daug projektų, karinių projektų, kurių vertėja ne visuomet būna aiški. Kartais tai būna tiesiog simboliniai projektai. Gal reikėtų geriau uh, specializuotis kai kuriuose srityse arba visą dėmesį sutelkti uh, toms programoms, kurios mūsų galva yra svarbiausios. Dėkuoju. Ačiū, niekas daugiau neturi klausimų. Pone Melingai, nu- prašom. Ačiū pirminkė, ačiū ponios ir ponai. Paliksiu nuo šalyje tuos klausimus, kurie skirti kitai diskusijos daliai. Ir pradėsiu nuo ponios Gomeš. Na, korupcija yra vienas, e, viena problema, tačiau tai nėra svarbiausia problema. Tai yra vienas iš dalykų, kurie nueina ne ten, kur turi, bet nebūtinai reikia apie tai visą laiką kalbėti. Tačiau dėl pramonės indėlio į augimą, tai jeigu palyginsime skaičius, jeigu pabandysime išmatuoti gynybos pramonės svarbą pagal ES BVP, tai jis iš tikrųjų nėra svarbus, ji nėra svarbi. Nėra poreikio gynybos politikai prisidėti prie mūsų turto, turtingumo, tačiau ji prisideda prie mūsų saugumo. Ir šioje srityje čia galima siekti geresnių rezultatų Galima tai susijęti su to, ką klausė ponas Galeris. Kas gauna naudos iš gynybos politikos? Atsakymas. Jeigu sužinai atsakymą iš šį klausimą, sužinos, kodėl niekas nejuda į priekį. Tam tikrų mastų tai yra kariškiai, pramonė irgi ir politikai. Lisabono sutarties ir vyriausiosios įgaliotinės e, klausimas. Tai labai geras klausimas ir reikėtų jį užduoti pačiai vyriausiai įgaliotiniai. Aš nematau jokio e, skirtumo tarp to, kas buvo anksčiau, kas yra dabar, tačiau galbūt jį pateiktų kitokią atsakymą. Iš to, ką aš pastebiu, tai mano atsakymas būtų toks. ko pasimokime iš Libijos. Tai yra kasdieninė diskusija, kaip matome, nes valstijas nebenori mums padėti. Ir matome, kad Europa nepajėgi e, užsiimti tokią misiją nei politiškai, nei karinę prasme. Taigi, situacija apie kurią buvo rašoma praėjusius 30 metus įvairiose politinėse kontekstuose. Tačiau klausimas visą laiką kyla apie tai, kad Europa neturi gynybos. Klausimas ne apie tai, kad reikėtų atlikti misiją už 6000 km. Čia yra už 1000 km. Mes negalime išversti vieno diktatoriaus. O pamoka būtų tokia, kad mes nesugebame suprojektuoti, su, su, nu, sutelkti savo galios. Galbūt mes jos neturime, nežinau dėl uh, sutelkimo ir dalyjimasi, kaip sakiau, nenorėčiau per daug apie tai kalbėti, tačiau tai, kas susijęs su gentu ir kokia problema yra, svarbiausia yra ta, kad kai e, tokios iniciatyvos paliekamos gynybos biurokratijai, tai yra pareigūnų, kurie pildo formas, jas nusinčia kur reikia ir po to vyksta 300 įvairiausių veiklų ir niekas negali jų susekti. O šiuo metu mums reikia politinio vadovavimo, nėra politinio veido, kuris galėtų prisimti atsakomybę už tam tikrą iniciatyvą ir jai vadovauti. Tiesiog tai nevyksta. Tam yra keletas priežasčių, nenoriu apie tai detaliai kalbėti, bet kol nėra politinės figūros, pavyzdžiui, ankstesnis e, Vokietijos gynybos ministras Gutenbergas netyčia iš esmės prisidėjo prie gento politinės iniciatyvos. Jeigu to nebūtų, tai niekas neveiks. E, karinės struktūros yra tiesiog biurokratija, jie vieni nieko negali padaryti. Pone Campbellai, ši nauja iniciatyva sutelkti išteklius ir juos dalytis nėra nieko naujo. Egzistuoja sena tradicija tai darant. Junknė karalystė e, ypač e, kuriant integruotas pajėgas, e, yra pirmūnė kartu su Niderlandais. Tai reikėtų dar panalizuoti, ko galėtų Europa pasimokyti iš tų integruotų pajėgų. Na, o į priekį stumantis veiksnys, kuris yra 27 armijų suvienijimas, O tai, tai ne tai, o būtent Libija. Individualiai vienas po vieną mes nieko daugiau negalime nuveikti. Tai yra puikus pavyzdys, nes tai kaip niekada geriau įrodo, kaip atskiros valstybės narės negali užtikrinti saugumo e, savo ir Europą negali taip pat. Man atrodo, kad tai gazdina. <clears throat> Tai nėra naujas Šumano planas, niekas politinė prasme nieko neverčia daryti. Per praėjusį dešimtmetį pasimokime, kad bendroji užsienio ir saugumo politika e, nėra tas varom, e, varančioji jėga. Mums reikia e, padidinti savo karinės ambicijas arba bent jau įvykdyti tai, ką esame įsipareigoję padaryti. Pone Lysakai, Aš manau, kad svarbiausia nėra specializacija, kuri vyksta, nes visi specializuojasi toje srityje, kur yra pigiausia. Koordinacija, kalbėjimasis yra svarbiausia. Jokingiausia yra tai, kad net iki šiandien gynybos ministerijos nesikalba, nebendrauja. Jokinga, ar ne? Dėkuoju, dabar e, daktaras Beli. Taip, dėkuoju, panė pirmininkė. Pone Gomes, jūs visiškai teisingai kalbėjote, lygindama ES su JAV. Kartu jūsų palyginimas nebuvo tikslus, kadangi mastelis taikomas yra visiškai kitoks. Nes, kai, tačiau kartu galime ir atsižvelgti tai, kad kai kad JAV yra viena šalis, o ES yra sudaryta iš 27 nacionalinių biudžetų. Uh, ir todėl galėtume lyginti JAV biudžetą su tokios šalies, pažiūrėjau, Prancūzija ar Vokietija. Ar, o, Vokietija. Ir akivaizdu, kad JAV gynybai skirtos išlaidos yra kur kas didesnės nei Prancūzijos ir Vokietijos ar kokios nors kitos vidutinio dydžio šalies. Viena per kitaip sugrįžtame prie ekonominės analizės kaip galima būtų dalintis e, e, ištekliais. Matome tai iš NATO. NATO yra labai geras pavyzdys. Matome, kad e, tuomet, kai yra sutelkiami ištekliai, galiausiai valstybės narės sumoka už tuos išteklius mažiau iš savo nacionalinių biudžetų. Ir tai gali būti tinkamas bendradarbiavimo modelis. Galima būtų kalbėti net apie konfeder konfederaciją šioje srityje. Ir toks, tokia konfederacija galėtų veikti be didelių įsipareigojimų ir, ir e, savanoriškų pagrindų. Ir jie nėra vienos agentūros, kuri galėtų priversti savo narius iš tikrųjų dalyvauti bendradarbiavime, tuomet labai dažnai valstybės narės ir nėra linkusios to daryti. Taigi mums reikia geresnės, efektyvesnės sistemos. Toliau. Ar gynybos biudžetas yra susijęs su uh, kitomis ūkio sritimis ir su, uh, ir su uh, nedarbo lygiu? 2004 metais, pavyzdžiui, buvo paskelbta, kad uh, Technologijos srityje investavus lėšas galima gauti kur kas didesnį gražą nei iš investicijų kitose srityse. Ir tokiais atvejais labai pasiteisina masto ekonomika. Taigi kaip mes galėtume neatsilikti nuo mokslinė, mokslo pažangos, nuo naujusnių technologijų. Aš manau, kad e, galima būtų pritaikyti e, kai kurias e, karo pramonės naujoves civilinėme gyvenime. Galima būtų pasimokyti iš karinės pramonės. Tačiau vienai per kitaip bendradarbiavimas stiprinimas ES yra susijęs su biudžetu pačių aukščiausių lygmenių. Dėl to, kad valstybės narės turi įsipareigoti finansuoti tas išlaidas, kurios nebuvo numatytos ir kurios yra būtinos tam, kad programos būtų tinkamai įgyvendintos. Ir jei mes kalbame apie bendrą gynybai skirtą biudžetą, tuomet kiltų kur kas mažiau klausimų. Ir tuomet galima būtų geriau pritaikyti mūsų biudžetą prie mūsų ambicijų, prie mūsų tikslų. Toliau. Jūs kalbėjote apie politinės svarbos klausimus. Neįsivaizduojama, kad JAV iš, uh, gynyba išleidžia 5 procentus savo bendrovidaus produkto, o mes vos vos pasiekime 2 procentus. Tai yra tiesiog neįsivaizduojama. O kai vyko karas Korejoje, tuomet JAV karinis biudžetas sudarinė 10 procentų e, BVP. Taigi, iš esmės, tai yra politinės vizijos klausimas ir mes neišvengsime šių klausimų. Ar mes kalbėtume arbe, apie gynybos pramonę, ar gynybai skirtą biudžetą, apie misijas. Vienaip ir kitaip sugrįšime prie uh, mūsų politinės valios ir politinių ambicijų. O toliau, kaip galima būtų dalintis ištekliais, tai yra iš tikrųjų labai geras klausimas. Šiuo metu e, mes turime daugybę įvairiausių programų. Ir dažnai tos programos siekia tų pačių tikslų, identiškų tikslų. Ir tai yra neįsivaizduojama dabartinėmis e, e, ūkio sąlygomis. Ir akivaizdu, kad, e, kad yra tokių, kurie nori apsaugoti savo rinką ir nori, kad viskas liktų kaip e, buvo anksčiau, tačiau, tačiau taip tikrai negalėsime tai išgyventi problemos kyla ne dėl to, kad trūksta bendradarbiavimo programų. Ne, problemos e, iškyla dėl to, kad niekas nenori tinkamai programų gyvendinti. Niekas nenori iš, iš tikrųjų pakankamai įsipareigoti. Ir mes turime 27 skirtingas e, šalias ir 27 valstybės narės turi skirtingus e, gynybai skirtus biudžetus. Ir biudžetai labai dažnai yra formuojami atsižvelgiant į nacionalinės, e, nacionalinės politikos realijas. Ir štai kur yra problema. Dėkuoju pranešėjams už atsakymus. Norėčiau dabar pasveikinti Tomas Valaček. Tomą Valaček. Ir taip pat pona Kölmund. Ir taip pat Graham Müir politikos planavimo skyriaus e, direktorių iš Europos gynybos agentūros. Mes dabar pakalbėsime apie mūsų išteklių sutelkimą ir dalymasi ir pakalbėsime apie politinius prioritetus ir taip pat problemas šioje srityje, ypač kalbant apie pajėgumų plėtrą, taip pat apie pramonės gebėjimų sutelkimą. Todėl aš pirmą suteiksiu žodį kolegai Kolmont. Kalbant apie išteklių sutelkimą ir dalymasi, norėčiau paminėti tri, šešias pagrindinės idėjas. Aš turiu dešimt minučių, todėl turėčiau suspėti išsakyti viską, ką esu numatęs. Taigi, sutelkimas ir dalymasis kaip savoka nėra naujas dalykas Jau maždaug 60 metų mes sutelkėme ir dalymės savo ištekliais, o dabar pastarosiomis dienomis, kai mes kalbame vėl apie tos pačius dalykus, akcentuojama regioninis bendradarbiavimas. Tačiau mes manome, kad regioninis bendradarbiavimas iš tikrųjų yra naudingas ir e, turi savo privalumų. Bet nors yra tam tikras potencialas, inicijuoti naujus regioninius projektus, tačiau kartu reikėtų ir didinti dabartinio regionų bendradarbiajimo lygį. Atrodo, kad vis dėlto yra siūloma Europą suskaidyti į e, regioninio bendradarbiavimo salas, o mes negalvojame apie visą Europą apimantį bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, iš savo patirties galiu pasakyti, kad reikalingas regioninis bendradarbiavimas, kad reikia sutelkti ir dalintis ištekliais, tačiau reikėtų dalintis jiems kuriant specifines ginkluotės sistemas. Kadangi galima pasiekti tam tikrų specifinių rezultatų, būtent taip elgiant, elgiantis galima pasiekti didesnio veiksmingumo ir taip pat sutelkti daugiau valstybių. Tai yra maža, mažų ir vidutinio arba maž, mažo dydžio valstybių. Iš tikrųjų, regioninis bendrabiavimas yra reikalingas, bet sutelkimas ir dalymasis ištekliais labai svarbus tam tikrose specifinėse srityse. Kitas dalykas, kai kalbame apie išteklių sutelkimą ir dalymasi, visada prisimename, kad tai vyksta solidarumo pagrindais. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad tai yra priešinga. Paminėsiu Niderlandus, mano gimtąją valstybę, Belgiją. In well, guarantee... Sukūrė, sukūrėme bendrą laivyno vadavietę. Ir vis dėlto ir toliau kiekviena atskira valstybė gali vykdyti uh, atskiras operacijas. Taigi, Europe. Taip pat reikėtų paminėti ir papildomas satelitinės programas. Pavyzdžiui, Belgija dalyvauja įvairiausiose iš tų programų ir padengia nuo 6 iki 10 procentų bendrų išlaidų. Todėl mes čia apie satelitinę. All... Ir žinoma, gali valdyti palidovus atskir pritaikyti savo reikmėm. Tačiau visa tai turi atitikti tam tikrą santyki dalyvaujant šioje programoje. Reikia turėti e, pajėgumus ir kartu galima išlikti savarankiškais. O savarankiškumas yra galimybė priimti sprendimus atskirai ir siekti konkrečių rezultatų. Taigi aš manau, kad vis dėlto galima sutelkti ir dalintis ištekliais, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip organizuosime darbą. Tačiau, žinoma, yra ir tam tikrų ribų, nes sutelkdami išteklius jūs tiesiog įnešate į bendrą kontekstą tai, ką jūs turite. 2001 metais mes ES suformulavome mūsų reikalavimus ir taip pat suformulavome, kokie yra strateginiai poreikiai. Ir visas tas sutelkimas ir dalymasis nuo 2001 metų iki šiol buvo skirtas mažinti tuos strateginius e, nepriteklius, bet jų ir toliau yra. Reikia dabar pakalbėti apie mūsų pajėgumų pobūdį. Mes turime daugiau karinių pajėgų atstovų negu JAV, tai yra vyrų ir moterų kariūnų. Kitas dalykas. 27 valstybės kartu mes turime labai daug karinių pajėgumų, kurie yra nereikalingi. O be to, reikia pripažinti, kad strateginėme lygmenyje mes turime pakankamai didelių nepriteklių. Yra ir penktasis požymis. Jis labai įdomus, kad visa. Kadangi mes turime pakankamai didelį pajėgumų perteklių, kartu tas perteklius sukuria ir nepriteklių. Taigi, Dabar mums reikia pagalvoti apie platesnės programas, labiau ambicingas ir mums reikia siekti strategiško bendradarbiavimo. Ir taip pat reikia tam tikriu lygiu bendrai planuoti gynybą ir žinoma atsižvelgti į mūsų strateginius nepriteklius. Jeigu mes sieksime labiau struktūrizuotos ir e, Nu, nu, nuoseklesnio bendarbiavimo reikėtų taip pat stiprinti nacionalinį suverenumą. Tai taip pat yra įmanomas dalykas. Taigi, pirmas žingsnis yra sutelkimas ir išteklių dalymasis. Antras žingsnis arba etapas. Šiuo metu labai daug tikimasi iš išteklių sutelkimų ir dalymasi tačiau vis dėlto yra tam tikrų abejonių. Tai yra tam vadinamas e, gento susitarimo pagrindų kylančių abejonių. Ir dažniausiai mes pratesime jau egzistuojančią praktiką. Tai yra paprasčiausia, kadangi ir taip toliau yra grįžtama prie nuosavų pajėgumų ir ginkluotės tobulinimo, tačiau mes turime ir toliau užtikrinti, kad tas pirmasis žingsnis būtų pats tvirčiausias, pats svarbiausias. Mes turime suprasti, jeigu pirmas žingsnis nebus tvirtas, tuomet mes nepereisime ir į antrą etapą. Reiškia, mes negalėsime dirbti labiau integruotai ir strategiškai. Reiškia, mes vėl grįžime prie praeities iniciatyvų. Todėl aš manau, kad sutelkiant išteklius ir jais dalyjantis reikėtų grįžti prie tų projektų, kurie leidžia savanoriškai sutelkti valstybės ir padėti joms bendrai planuoti gynybą Belgija ir Niderlandai mes ir toliau esame savarankiškos navis programos dalyvės, kadangi ir. Tačiau ne viena valstybė negali plėtoti savo laivyno, savo laivyno pajėgumų, nepasitardama su kita valstybė. Taigi bendradarbiavimas vyksta savarankiškai, bet kartu ir strategiškai. Taigi pirmas žingsnis yra labai svarbus. Lengva pasakyti, bet kaip tai įgyvendinti? Ar yra tokių programų sėkmingo įgyvendinimo pavyzdžių? Iš tikrųjų, tokių programų yra ir jos visos yra paminėtos ataskaitoje, kurią pateikė parlamentas gegužės 11 dieną. Ten yra kalbama apie tai, kad reikia įkurti Europos e, centrą, kuriame būtų kalbama būtent apie svarbiausius veikėjus, suinteresuotas šalis, kurias reikėtų apjungti. Ir kitas pavyzdys yra kalbama, kad reikėtų apibendrinti išteklius ES mastu. Jeigu tų tikslų pasiektume, tai ES valstybės iš tikrųjų gautų labai gerą signalą iš komisijos, kad yra siekiama sutelkti išteklius ir jais dalintis. Ir kitas dalykas būtų, būtų parodyta, kad ieškoma pragmatinių sprendimų, kurie yra naudingi visiems ir institucijoms, ir pirmiausia valstybėms narėms. Ir šeštas dalykas. Ar visą tai yra pasiekiama? Aš manau taip, kadangi yra tam tikrų parametrų, kadangi mes dabar kalbame apie finansų taupimą, vis dėlto jis gali būti naudingas šiuo atveju. Dar vienas dalykas tai yra e, visuomenės nuomonė. Aš vis dėlto galvoju, kad mūsų visuomenės dar tiki tuo, kad ES gali daryti tai, kas yra joms reikalinga. Visuomenė laukia atsakymų į klausimus. Mes jau susidūrėme su uh, trim didžiuliam problemom - Jugoslavijoje, Irake, o dabar susidūrėme su Libijos problema. Trys kartai mūsų nepažadino. Dabar mums reikia atsibusti. Pastarosiomis dienomis buvo kalbama apie tai, kad Junktinės Amerikos valstijos pasiuntė labai aiškę žinę, kad reikia bendradarbiauti ES viduje, parodyti tikruosius savo gebėjimus, tačiau iki šiol nebuvo visiems aišku, kad vyko koks nors, e, kokia nors e, lenktyniavimas tarp bendrosios saugumo gynybos politikos ir NATO. Pasirodo, kad taip nebuvo. Mes ir toliau turime galvoti apie aukštesnį strateginį lygmenį ir tiesiog pakilti virš nacionalinio lygmenio. Aš vis dėlto matau, kad ES institucijose po Lisabonos kyla vis didesnis noras bendradarbiauti ir dirbti labiau strategiškai. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ačiū. Dabar ponas uh, Valašekas. Ačiū pirmininkė. Gerbiami pakomitečio nariai, ačiū už galimybę kalbėti. Aš nekalbėsiu apie politiką, pasitengsiu atsakyti pono Galerio ir pono Lyseko klausimus, ir, koks yra požiūris vyriausybiui sutelkimą ir pasidalėjimą. Taip pat kalbėsiu apie ponios Gomės klausimą skirtą korupcijai. Pasiremsiu studiją pavadintą Kaip išgyventi taupimo laikotarpį. Maždaug prieš metus Olandijos užsienio reikalų ministerija paprašė manęs panalizuoti ankstesnius sutelkimo ir pasidalimo pavyzdžius, kur buvo, kurie buvo sėkmingi, kurie ne. Logika paprasta. Tai ekonomiškai protinga, tačiau dėl įvairiausių projektų, kalbant apie įvairiausius projektus, sėkmingi buvo nedaugelis. Bendri išsiegimai e, yra gana įprasti, tačiau struktūrinis sutelkimas ir pasidalėjimas, tai yra bendrų padalinių infrastruktūros e, sukūrimas, retai pasitaiko. 1,6 milijono e, kariškių, iš, iš to 1,6 milijono tik tai keli tūkstančiai e, e, yra sutelkti bendrose renginiuose, taip pat ir dėl įrengimo, o apmokymo e, įstaigos yra retos kaip Sibiro e, tigrai. Didžiausia kliūtis yra politikai šalis e, nerimauja, kad jeigu sutelks e, savo e, junginius kartu su kitomis, kitų šalių vyriausybės trukdys ką nors daryti. Taip pat šalis nepatenkinas, kad neatsitiktų priešingai. Jas nerimauja dėl atsitraukimo, kad jeigu susidės su kuo nors partneris, užblokos bendro junginio panaudojimo, kai jo reikia. Ir Taip pat e, jos e, nerimo dėl to, kad jos turės mokėti ir už partnerį, tai e, kažkas važiuos be bilieto. Sėkmingas, sėkminga integracija yra gerai. Čia buvo paminėtas belgų ir Niderlandų pavyzdys. Britų ir Niderlandų pavyzdys taip pat yra geras. Kodėl vienoms šalims sekasi, o kitoms ne? Per praėjusius metu, metus kalbėjausi su daug užsienio reikalų ministrų, net tai yra gynybos ministrų patarėjų įvairiose šalise apie jų patirtį. Ir šių pokalbių e, pagrindų galiu pasakyti, kad kokios galėtų būti svarbiausios pamokos. Apie viską nekalbėsiu, kas yra mano tyrimė surašyta, tačiau kalbėsiu apie penkis svarbiausius dalykus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mano penki e, pastebėjimai nėra kažkas tai ištašyta akmenyje. Ir tai nėra punktai, ties kuriais reikėtų uždėti varnelę, kad e, susilauktum sėkmės. Tačiau tai yra e, aspektai, kuriuos pastebėjau dažniausiai. Pirmasis e, ingredientas yra rasti partnerį, kuris turi panašią strategijos kultūrą, panašų požiūrį į pajėgų panaudojimą. Kas atsitiks, jeigu nerasi? Vokiečiai ir prancūzai nepanaudojo bendros brigados Afganistane dėl to, kad išsiskiria jų nuomonės, kaip tai panaudoti. Vokietijos užsienio reikalų ministerija dėl to labai nenori kalb... tokių a, junginių panaudoti ateityje. Galima buvo pasimokyti ir kitą pamoką. Pasidalėjimas yra gerai, tačiau reikia pasirinkti tinkamą partnerį. Prancūzų e, ir Britų e, bendravimas kaip tik priešingai buvo naudingas. Tačiau e, vokiečiai turi kitokį požiūrį į tai, kaip panaudoti tokias pajėgas ir e, atrodo, ta kryptimi Vokietija ir eina. Kitas pastebėjimas. Kad tai sėkmingai veiktų, reikia dirbti su partneriais, kuriais pasitikė ir tuomet sumažinsi baimę, kad kažkas pasitrauks iš, dalyv, iš tokio, tokių pajėgų. Pirmiausia, reikia sutelkti išteklius, kurie naudojami nacionalinės teritorijos e, gynybai. Tuomet e, galėjai būti įstikinęs, kad jūs partneris netrukdys panaudoti e, pajėgų, kurių reikia savyginai. Reikia pasitikėti šalimis, su kuriamis gali bendradarbiauti savyginos srityje šiaurės šalių patirtis yra labai svarbi, nes šiaurės šalis yra tarsi tam tikra bendryje, kur solidarumas leidžia jiems panaudoti gynybos e, pajėgus kartu. Trečia, geriausiai tai veikia tuo metu, kai naudojama bendros taisyklės e, gynybos bendrovės, kai integruojama, gali sutaupyti pinigų, kai sumažini infrastruktūrą. Tai reiškia, kažkuri bendrovė negaus kontrakto, kurį būtų gavusi. Kad pasidalymas veiktų, reikia tuos e, nuostolius e, vienodai padalyti įvairiose valstybėse. Jeigu ne, tai pavyzdžiui, kalbantys su Britų pramonė, tai jie sako, kad jie ir nepatenkinti e, bendradavimu su Prancūzija, nes Prancūzija daugiau protesiniškai žiūri į savo bendrovės. Ir Dėl to e, Britų, Britai gali atsitraukti iš šio bendradarbiavimo, jeigu Britų bendrovės nukentėtų. Ketvirtas dalykas. Intencijų aiškumas. Tai yra labai svarbu. Ponas Campbellas kalbėjo apie priežastis, kurios gali priversti šalis bendrabiauti. E, netgi kuriant bendrą Europos armiją ar taupant pinigus, kiti norėdami susaistyti kitas šalis, pavyzdžiui, pritraukti Ukrainą, e, pietų šalis, pavyzdžiui, Bulgarija, Makedonija ir Turkija, e, tai bendradavoja, kad galėtų užkirsti kelią kitose šalise priešiškumui aukti. Taigi yra įvairių priežasčių, tačiau išvaizdos yra kitokios, skirtingos. Jeigu bendri, e, bendra armija, bendra brigada gali panaudoti geriau išteklius, <clears throat> arba panaudoti tiekimo grandis. Tačiau vyriausybės, galvojančios apie partnerystę, turi labai aiškiai įsivaizduoti, ką jos daro, kam jos tai daro. Tuomet galima išvengti problemų, pasirenkant integruojamus pajėgumus. Ir penktas pastebėjimas, paskutinis, yra tai, kad maža korupcija padeda. Jūs teisi, ponia Gonaš, korupcija kenkia. Vyriausybės kurdamos pajėgas, bendras pajėgas, jos nori taip pat susijęti, sujungti įsigijimų procesus. Tačiau gali būti, kad vienas pareigūnas turės dalytis sprendimų prieimimu su kitais pareigūnais. Tačiau jeigu tie pareigūnai yra korumpuoti, jiems e, e, tai gali kenkti, kenkti jų verslo modeliui, jie darys įtaką vyriausybei ir trukdys e, bendradarbiavimui. Pone pirmininkė, tokia yra mano patirtis iš praeities. Aš, aišku, nedėsiu viską, kas yra mano dokumente, tačiau padarysiu keletą išvadų apie tai, ko būtų galima pasimokyti ateičiai prieš perinant prie konkrečių e, rekomendacijų ES politikai. Svarbiausia išvada ateičiai yra ta, kad daug Reikia suderinti daug veiksnių, kad būtų sėkmingai bendradarbiaujama. Todėl struktūrinis integravimas, bendrų e, junginių kūrimas būtų liks išimtis. Sąlygos sėkmingai integracijai pasitaikęs tik kai kuriuose Europos dalykas, dalise, nebūtinai geografiškai susijusiuose. Reikia e, rasti partnerius su panašia strateginė kultūra, panašių požiūrių į pramonę, panašiai rimtų požiūrių į gynybą, panašių požiūrių į pasitikėjimą ir solidarumą. Tokių šalių daug nerasi, galbūt tik tai tarp artimiausių kaimynų. Todėl vietoj to, kad būtų kalbama apie bendrą gynybos korpusą, geriau būtų kurti tam tikras bendradavimo salas. Aš čia nepritariu brigados generolui, vis, visą pagarbą, jo centras labai daug padėjo man renkti šį tyrimą, tačiau mūsų nuomonės šią temą skiriasi. Aš e, noriu pasakyti, kad tai jau e, vyksta, tokios regioninės salos kūrėsi. Prancūzija ir Britanija yra viena tokia sala, Beneliukso šalis yra kita, taip pat šiaurės šalis, čekai su slovakais taip pat artėja bendradarbiavimo kryptimi ir galbūt pietų Europos šalis galėtų būti viena tokia sala ateityje. Bet vėlgi, svarbiausias pastebėjimas būtų tai, kad toks sustelkimas geriausiai vyksta regioniniu pagrindu. Antra, kas geriausia būtų ateičiai. Kokiais pajėgumais tokios salos turėtų būti dalytis? Svarbiausia yra su kuo jos dalyjasi. Jeigu vyriausybės nori uh, integruoti nepanaudojamas pajėgas. Jos, e, jų nuomonės išsiskirs, kaip jas panaudoti. Taigi tai yra vėl e, pavyzdys e, iš Vokietijos ir Prancūzijos bandymo bendrabiauti, kai išskiria jų kultūros. Reikia pasidalyti tokiais įgūdžiais kaip mokymas, palaikymas, mokyklos, saugojimo įrenginiai, sandėliai ir panašiai jos lengviau panaudoti, kai jie sukurti integracijos pagrindų. Trečias pasiūlymas - kliūtis integracijai skirtis, skirsis skirtingose regionuose. Na, o ES protinga strategija turėtų atsižvelgti į tokius regioninius skirtumus ir sukurti strategijas sukurtas skirtingoms Europos dalims. Pavyzdžiui, dėl to, kad e, vokiečiai turi blogos patirties, reikėtų galvoti apie nekovinių junginių e, sujungimą. Prancūzai turėtų e, daugiau galvoti apie gynybos bendrovių integraciją. Tai jau vyksta raketų srityje. Čekija ir Slovakija, kurios kol kas e, derasi, turėtų pagalvoti ilgai, kokiuose srityse būtų galima geriausiai bendradarbiauti, nukenčiant mažiausiai politiš, politiškai šiaurės šalis, kurių pajėgos jau yra sukūręs partnerystės, turėtų e, giliau bendradarbiauti struktūriškai ir galvoti apie bendrų pajėg, e, junginių kūrimą. Ketvirta, vyriausybės neturėtų bandyti sukurti identiškas grupuotės integracija bus skirtingo gilumo, nes šalis turi skirtingus biudžetus, skirtingus poreikius. Britai ir prancūzai gali pakankamai atskirai išsilankyti ir gali išlaikyti didelės nacionalinės pajėgas. Mažesnės šalis turi tikriausiai daugiau pasitikėti vienos kitomis ir gali integruotis giliau. Jos tikriausiai turi ir mažesnį pasirinkimą. Mažesnės šalis E, turi, bus priverstos daryti savo e, įrangą, nes pačios dienos gali neturėti pinigų jos finansuoti. Na ir penkta išvada, bet kokia išvada turi įtraukti pramonės atstovus nuo pat pradžių. Jeigu bendrovės bus diskusijų nuo šalyje, e, jos neturės įtakos ir užsiims lobizmu prieš E, bendradarbiavimą, bijodamas prarasti e, verslo galimybės. Reikia remti susijungimus tarp e, bendrovių ir taip kurti didesnę konsoliduotą pramoninę bazę. Norėčiau baigti specifinėmis rekomendacijomis politikos sryčiai. Aš kalbėjau apie valstybės narės, o ne ES, dėl to, kad ES vaidmuo yra gana ribotas. Vyriausybės yra pasiryžusios ginti savo suverenitetą kariniuose reikaluose ir taip išliks ir ateityje. Tačiau tai nereiškia, kad nėra naudingų dalykų, kurios galėtų padaryti Europos Sąjunga. Reikia kurti požiūrį, e, valdyti galimybės ir panašiai. Požiūrio keitimas. Blogiausia yra nežinojimas. Visi yra už tai, kad būtų dalymas į pajėgumės, tačiau mažai kas žino, ką tai praktikoje galima padaryti, kaip tai praktikoje padaryti. ES galėtų padėti. Reikėtų sistemingai rinkti duomenis, įrodant, kad praeities projektai buvo sėkmingai. Praeities pamokos būtų naudingos ateities strategijai. Po to tai reikia paskleisti visoje Europos Sąjungoje. Čia naudinga priemonė yra saugumo ir gynybos kolegiją, e, kur e, šis dalykas galėtų tapti programos dalimi. Antra e, sritis, kur ES galėtų prisidėti, tai yra paskatų kūrimas. Tai yra kovinių grupų, grupių egzistavimas galėtų padėti. Dažnai šalis imasi to rotacijos pagrindu ir tai blogai. Galbūt reikėtų rotaciją daryti su tais pačiais partneriais. Pavyzdžiui, Lenkija su Baltijos šalimis galėtų vadovauti ir bendradarbiauti kavinėms grupėms e, kartu rotacijos pagrindu. Kita rekomendacija. ES galėtų padėti naikinant kliūtis. Pavyzdžiui, e, gynybos įsigijimų direktyva yra naudinga. Ji panaikina kliūtis tarp valstybiniai priekybai ir tokiu būdu būtų galima šiek tiek suvienodinti požiūris į gynybą. Žinoma, e, valstybėms, kurios gina savo bendrovės, jau dabar yra sunkesnė padėtyje. Ir kadangi jeigu e, požiūriai į gynybą e, suvienodėtų, mažiau liktų kliučių, kliučių tam bendradarbiavimui. Na, manau, kad mano pasiūlytos e, bendradarbiavimo salos galbūt e, prieštarauja didesniam bendradarbiavimui, kas čia buvo minėta jau anksčiau. Na, tai nebūtinai prieštarauja platesniam bendradarbiavimui. Aš pripažįstu realybę. Visų pirma, valstybės nori struktūrizuoti savo armijas tokiu būdu, kaip jos e, įsivaizduoja. Ir jų struktūros E, skiriasi priklausomai nuo regiono ir reikia atsižvelgti kiekvieno regiono specifiškumą. Manau, kad regioninis požiūris yra geriausias būdas pasiekti pažangos e, sutelkiant ir dalyjantis. Tokiu būdu dalyvaujančios šalis būtų stipresnės ir ES įgautų daugiau, o ne mažiau karinių pajėgumų ateityje. Thank you, Moore, Dėkuoju, dabar žodis sutikimas ponui Mūr. Dėkuoju, aš dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame renginyje. Aš esu Graham Moore, dirbu Europos gynybos agentūrų ir skirtingai nuo kitų prelegentų, aš nesu mokslininkas ir aš nesu niekada dirbęs e, ekspertizės centre. Aš visą gyvenimą sudirbus Europos Sąjungos institucijose ir todėl gali jums pasirodyti, kad aš kalbėsiu kur kas prozaiškiau nei kiti. Uh, Tačiau aš galiu papasakoti Jums apie tai, kas konkrečiai daroma yra, bandant sutelkti ir uh, mūsų išteklius ir jais dalintis. Klodas François Arno, mūsų naujas vadovas, uh, prieš porą mėnesių buvo atvykęs į Jūsų komitetą. Ir apie tai jau kalb, ir kalbėjo apie išteklių sutelkimą dalimąsi jais. Dabar šis klausimas yra itin aktualus kaip ir pasakė generolas e, Kulmanas, pati mintis nėra nauja, jie egzistuoja jau kuris laikas. Gynybos agentūra nenori e, prisimti visų laurų ir teikti, kad tai yra jos nuopelnas, kad buvo sukurta ši sistema. Prieš septynerius metus jau buvo bandyta sutelkti išteklius ir jais dalintis įvairiose sritise. Ir aš pabandysiu Jums papasakoti, kaip vyko šis darbas. Mūsų agentūra yra nedidelė, joje dirba tik 120 tai žmonių ir mūsų biudžetas yra gan ribotas. Kaip jau minėjo uh, kolegos praeitėje, dalymasis ištekliais buvo uh, daromas iš būtinybės. Ir kartais ta, uh, tai buvo daroma ad hoc pagrindu. Ir dabar siekime sukurti uh, pasidalymo struktūrą, kuri turėtų e, ilgalaikę viziją. Aš galiu tik tai pasakyti, kad tai, ką, e, apie ką kalbėjo e, ponas Valaškas, ponas Kulmon, iš tikrųjų neprieš, nėra visiškai nesuderinami dalykai. Valstybės narės pačios galės apsispręsti, su kuo jos nori e, dalintis ištikliais. Ir mes e, pripažįstame, jog šiuo metu mes neturime vieno kurvalio politikos, neturime modelio, kuris tiktų visiems. Manau, kad gynybos agentūra galėtų padėti valstybėms narėjams. E, ir dabar norėčiau Jums papasakoti, kaip mes galime tai padaryti. Pirmiausia, gynybos agentūra yra vienintelė agentūra, kuri paminėta ES sutartyje. Ir tai yra vienintelė agentūra, kurios valdybą sudaro gynybos ministrai. Taigi dėl dviejų šių ypatumų Europos gynybos agentūra yra labai ypatinga institucija. Ir ji taip pat gali vadinti labai svarbu politinį vaidmenį. Be to, mūsų agentūra sprendžia klausimus susijusius su įvairiausiais pajėgumų stiprinimo aspektais. Mes stebime mokslinius tyrimus, prižiūrime karinės operacijas, bei taip pat stebime padėtį karinė, gynybos pramonėje. Kaip jau paminėjau, mūsų agentūra yra labai lanksti ir labai nedidelė. Ir šis lankstumas pasireiškia tuo, kad pasireiškia pirmiausia tame, kaip mes valdome ir administruojame projektus. Pirmiausia, visos mūsų narės gali dalyvauti projektuose, jeigu jos to nori. Ir egzistuoja ir antras modelis, kai kelios valstybės narės gali pradėti projektą, o po to kitos šalis gali prie jo prisijungti. Taigi, pasiteldamas kulinarinį palyginimą, galiu pasakyti, kad mes liktai uh, turime savotišką valgeraštį, iš kurio valstybės narės gali rinktis, kas joms tinka. Ir jos gali taip pat apsispręsti, kiek jos nori įsitraukti į mūsų vykdomus projektus. Ir tai iš esmės yra spindi dalymosi uh, koncepcijos esmę. Ir iš esmės mūsų agentūrą galima apibūdinti kaip išteklių sutelkimo ir dalymusi jais centrą, savotišką vadavietę. Taigi jau yra gyvendinami keli projektai, kurie yra realūs, Pavyzdžiui, keli projektai Afganistane ir aš galiu paminėti taip pat ir um, kai kuriuos laboratorinius tyrimus, kurio metu buvo išsiaiškinta, ko, ko, iš kokių medžiagų kokius sprogmenis galima būtų padaryti būtinėmis sąlygomis. Kai kas jau kalbėjo ir apie pramonę, ir ponas Valašikas ypač pabrėžė, jog labai svarbu yra bendradarbiauti su gynybos pramonė. Ir mes mūsų agentūroje tai puikiai suprantame. Mes negalime dabar pateikti jums e, aiškus atsakymo, tai kaip e, reikėtų bendradarbiauti su pramonė. Tačiau suprantame, kad tai darys ir labai svarbu. Prieš porą mėnesių mes surengėme seminarą, kuriame dalyvavo e, gynybos pramonės e, atstovai ir kuriame buvo kalbėta apie tai, kaip gynybos bendrovės gali padėti mums geriau sutelkti išteklius ir jais dalintis. Ir, pavyzdžiui, buvo pasiūlyta štai kas. Jei, pavyzdžiui, kelios valstybės narės nori e, pritaikyti pasidalimo ištekliais schemą ir jeigu jos nori sutelkti, pavyzdžiui, pagalbinius dalinius, e, pavyzdžiui, e, karo lauko virtuvės, tuomet e, gynybos bendrovės galėtų joms padėti. Tai be abejo nėra gal labai įspūdingas projektas, tai nėra susijęs su kokiais nors įspūdingais naikintuvais, bet tai yra realus pavyzdys to, kaip galima realiai bendradarbiauti. Ir būtų puiku, jei, jei mes galėtume taip bendromis jėgomis pasirengti sudėtingoms operacijoms, kuriuose dalyvauja mūsų bendri daliniai. Dalymasis ištekliais nėra susijęs vien su bendradarbiavimu. Ši mintis gali būti nepopuliari šiandien, tačiau mes agentūroje suprantame, kad kuo daugiau uh, dalinsimės ištekliais, tuo didesnį saveikumą galėsime užtikrinti. Valstybės narės dažnai teikia uh, įrangą uh, įgyvendinti varias operacijas, kuri nėra tarpusavį suderinama. Uh, Ir ypač tai yra aktualu, kai kalbame apie, apie pagalbinius techninio pobūdžio dalinius. Gegužės 23 dieną buvo susirinkusi mūsų valdyba, kurioje, kaip minėjau, pasidžiauja gynybos ministrai. Ir tame susitikime buvo kalbama apie tai, ką minėjo ponas Valašikas. Buvo siekiama apibriežti geriausios praktikos pavyzdžius ir pasimokyti iš praeities klaidų bei iš, uh, iš uh, to, ką mums pavyko nuveikti praeitie. Kitaip tariant, mes stengiamės uh, apibri, uh, išsiaiškinti, kas pasiteisina, stiprinant tokį bendradarbiavimą, uh, kokios, kokie yra jo trūkumai ir kokius jo aspektus reikėtų stiprinti. Ir dar kelios pastabos. Kaip jau minėjau, gynybos agentūra yra įsitikinusi, kad mes galime panaikinti tam tikras kliūtis, kurios šiuo metu trukdo tinkamai dalytis ištekliais. E, e, ne iš visų pamokų pasimokėme. Jau kaip minėjau, mes galime taip pat ir pasinaudoti ir geriausią praktiką. Mes taip pat galime ir stiprinti, pavyzdžiui, tiekimo saugumą, galime stiprinti ir tarpusavio priklausomybę. Taip, taip pat būtų naudinga. Ir, kaip minėjo generolas Kulmanas, Tam, kad galėtume pasiekti visų šių tikslų, mums reikia aiškios politinės valios ir politinio postumio. Mes tiesiog galime padėti, e, galime prisidėti prie šio bendro darbo. 26 valstybės narės e, dalyvaujančios e, mūsų agentūros darbe sprendžia, koks turėtų būti mūsų biudžetas. Mes nesame e, viršnacionalinė institucija. Mes priklausome nuo šių 26 valstybių narių. Ir akivaizdu, kad ir praeitėje, ko gero, sprendimus dėl uh, išteklių sudarykimo dalymos jais priims pačios valstybės narės, o ne mes. Dėkuoju. Ar kas nors nori paklausti, panas Galeris? Norėčiau padėkoti referentams, kai ką bandžiau užsirašyti, kadangi šitas klausimas yra mūsų diskusijos pradžia, kadangi mūsų pakomitėje mes turėsime parengti pranešimą, Todėl jūsų pasisakymai sukėlė įvairiausių minčių, jūs pateikėte įvairiausių interpretacijų, kalbėjote apie galimybės ir sunkumus. Taip pat jūs kalbėjote apie geriausius bendradarbiavimo pavyzdžius. Visi pranešėjai labiau vadovaujasi senųjų valstybių narių nuomonė. Galbūt naujosios valstybės narės turi didesnių ambicijų už tas, kurias puoselėja senosios valstybės narės. Galbūt galite pateikti kokių nors pavyzdžių, kai naujos valstybės siekia aukštesnių tikslų, o galbūt galime tikėtis kokiu nors naujų iniciatyvų iš pirmininkaujančios Lenkijos, o galbūt Lenkija jau pateikė tam tikrų pasiūlymų, kurie leistų taryboje siekti platesnių tikslų. Jūs kalbėjote apie išteklių sutelkimą ir dalymaisis jais. Ir tas abi savokas jūs vartojate kartu. Tačiau praktikoje gyvenimas kiek kitoks. Kaip jūs manote, gal kiekvienas turėtų įnešti savo indėlį ir to pakaktų ir galbūt mes galėtume pasistumėti į priekį, o jau dalymasis galėtų būti kartu suprastas ir taip, kad vienam viskas yra įduodama į rankas, o kiti neturi daug naudos. Todėl norėčiau paklausti gynybos agentūros atstovo. Mes, parlamentas, vertiname šią ES agentūrą kaip koordinuojančią instituciją, pateikiančią pasiūlymus, kaip dirbti ateityje. Todėl šitie siūlomi regioniniai sprendimai galbūt gali būti naudingi, tačiau kita vertus nebūtina apsiriboti tam tikrų regionų. Tačiau jeigu galvotume apie visą ES, tai turėtume tiesiog siekti, kad politiškai atstovaujant poniai Ešton bus pateikti konkretus pasiūlymai dėl ateities, kad tiesiog nepaliktume pačių valstybių valiai, ar jos ateitie bendradarbiaus ar nebendradarbiaus. Taigi aš manau, kad reikėtų tikėtis, kad tokia politinė valia bus būdinga ir poniai Ešton. Kolega Gomeš. Kolegė Gomeš. Aš pritariu kolegos Galerio klausimams. Aš norėčiau pasakyti, kad aš tikiuosi, kad kova su korupcija įgyvendinant viešuosius pirkimus gynybos srityje, aš manau, yra labai svarbus dalykas kadangi mes patekome į didžiulę ekonominę krizį. Susidurėme su uh, e, politinių ir ekonominių deficitų, mes negalime finansuoti gynybos ir saugumo politikos. Ir todėl mes, politikai, negalime e, prašyti mūsų piliečių, kad jie finansuotų gynybą ir saugumą, jeigu jie galvoja, kad šitoje srityje yra labai daug korupcijos. Mano šalies gyventojai mano, kad visi sudaryti kontraktai šioje srityje buvo pagristi korupcija. Aš manau, kad ne tik tai mano šalyje taip galvojama, kadangi visi tiekėjai, vokiečiai, Junktinio Amerikos valstybių atstovai vienaip ar kitaip yra susiję su korupciniais kontraktais. Todėl labai sunku būtų prašyti mūsų piliečių, kad jie pritartų lėšų skirimui saugumo ir gynybos politikai. Aš norėčiau paklausti jūsų. Iš visų tų sričių, kurios buvo paminėtos kaip prioritetinės, sutelkiant išteklius ir jais dalyjantis, kurios yra tos, kuriuose yra kažkas nuveikta, o kuriuose nieko nepasistumėta. Ir iš tikrųjų, koks pagrindinis dabartinio etapo prioritetas. Taip pat norėčiau paklausti. Aš žinoma, suprantu, kad šiame kontekste negalima nieko siūlyti, kas pažeistų valstybių suverenumą. Tačiau ar vis dėlto būtų įmanoma ir toliau prašyti kurios nors valstybės, kad ji daugiau skirtų gynybos ir saugimo, saugumo politikai. Kita vertus, aš nemanau, kad e, e, atominės ginkluotės plėtojimas tikrai nėra prioritetinė reikmė. Ar jūs pritartumėte, kad Prancūzijos jungtinės karalystės sutartyje, pagal kurią buvo numatyta išleisti daug lėšų plėtojant atominės programas, tiesiog lėšos buvo paskirtos neteisingai. Dabar kalbant apie finansavimą saugumo ir, ir politi, e, e, gynybos politikos srityje, turint omenyje e, finansinę krizę. Ar neatsitiks taip, kad visas tas technologijas, kurias sukūrė ES valstybė, įsigys Kinija ir kitos valstybės? Dėkoju, aš dėkoju mūsų prelegentams už jų e, žinias, kuriomis e, jie pasidalino su mumis. Na, šiandien negalime nepaminėti dar vienos e, organizacijos, kuri yra įsikūrusi Briuselėje ir kuri puikiai sutelkia ir dalyjasi ištekliais. Tai yra NATO. Jei lėšų turime vis mažiau ir norime taupyti visur, kur tai yra įmanoma, Reikėtų gal savęs paklausti, ar nereikėtų mums e, įvertinti tai, kad labai dažnai dubliuojame savo pastangas e, su e, tuo, ką daro NATO. Kaip Jums atrodo, ar kai kurios ES iniciatyvos nedubliuoja to, ką daro NATO ir gal reikėtų šį klausimą spręsti pirmiausiai norime daugiau lėšų taupyti? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu atsakyti į patiktus klausimus atvirkštinė tvarka. Pirmiausia, atsakysiu paskutinį klausimą. Kai kalbame apie išteklių sutelkimą, dalymasi jais, Turime nepamiršti, kad negali būti jokios konkurencijos tarp bendros gynybos, saugumo ir gynybos politikos ir NATO veiksmų. Ar jūs paminėjote jau, kad Europoje mes gebame sutelkti išteklius ir žinome, kaip jais dalintis. NATO tai žino taip pat. Ir žinome, kad NATO nėra organizacija, kur yra virš valstybių narių. Uh, Europos Sąjunga veikia kitais principais. Joje valstybės narės dalyvauja įvairiose iniciatyvose tik tuo met, kai jos to nori. Kai kuriuose sritise dirbame sėkmingai, pažiūrėjau, standartizacijos klausimai yra sprendžiami labai sėkmingai. Ir e, bendradarbiavime ir kitais, su NATO kitais lygmenimis, pavyzdžiui, kariniai atstovai, valstybių narių, e, tie kariniai atstovai, kuriuos valstybės nariai siunčia į NATO, yra tie patys žmonės, kurie susirinka į karinio komiteto posėdžius e, Bruselėje. Kiekviena organizacija, kuri nori vykdyti karinės operacijas, e, supranta, kad pirmiausia reikia turėti bendrą vadavietę. Uh, taip elgesi jungtinės tautos, taip elgesi NATO ir NATO nusprendė, kad jie išteks vienos vadavėtės, o mes ES turime kokias penkias ar šešias. Ir būtų puiku, jeigu ir mes sukurtume bendrą ES vadavietę. Ir jį galėtume stiprinti dialogą tarp NATO ir ES karinio personalo. Pamirškite, jog nulatos reikia rinktis tarp NATO ar ES. Mes kalbame apie pajėgumus. Štai kas yra svarbiausia. Štai apie ką turime galvoti. Ir dabar turime galvoti apie tai, kaip bendromis jėgomis mes galėtume panaikinti dabar egzistuojantį pajėgumų deficitą. sutelkdami visų valstybių narių pajėgumus. Ir žinia yra labai paprasta, ta, ir logika yra labai paprasta. Arba sutelksime savo jėgas, arba prapulsime ta, po vieną. Kai sutelksime savo išteklius, taigi kam juos naudosime? A, mes turime Europos gynybos strategiją. Ir krizė labai aiškiai parodė, kad tik tai bendras jėgų sutelkimas uh, gali padėti mums išgyventi. Ir galima būtų bendrus pajėgumus naudoti NATO kontekste. Galima būtų juos e, naudoti vykdant ir atskiras ES inicijuotas operacijas ir misijas. Štai, taigi jokios konkurencijos ar NATO ir ES negali būti. Negali būti ir jokio uh, mūsų veiksmų dubliavimuose. Ir mes tai puikiai suprantame. Ir dabar galiu Jums pasakyti, ką mes jau nuveikėme. Kai vyko konventas, mes labai aiškiai kalbėjome apie tai, kad gynybos rytėje yra labai daug spragų ir mes tada pabrėžime, jog mums reikia bendros gynybos agentūros, kuri užsimtų ne vien praktiniais uh, dalykais. Ir uh, šiandien mes išgirdome uh, tai, apie tai, ką veikia gynybos agentūra. Tai yra puiki, nedidelė organizacija, kuri veikia, veikia pagal tam tikrą taktiką. Ir šiandien ji negali visiškai pasinaudoti savo potencialu. Ir dėl, taip yra ne dėl jos kalties, kas vadovauja šiai agentūrai valdybą, kurią sudaro nacionaliniai gynybos ministrai. Gal reikia peržiūrėti šį e, e, štai tokį darbo metodą, kadangi dabar visus sprendimus reikia priimti vienbalsiai. Ir labai dažnai e, dėl to nesugebama priimti tinkamų sprendimų. Dabar jau turime Lisabono sutartį ir gal atėjo laikas mums peržiūrėti šios agentūros vadovavimo modelį. Na ir paskutinis dalykas turėtume siekti užsibrieštų tikslų, pasinaudodami visomis priemonėmis, visomis esamomis priemonėmis. Ir paskutinė pastaba. Ponas Galeris kalbėjo apie tai, kad išteklių sutelkimas ir dalymasis išteklis yra du skirtingi dalykai. Taip, taip yra. Ir dar vienas dalykas yra, dar kitas dalykas yra, dar vienas mūsų bendravimo elementas yra specializacija. Pirmiausia, reikia sutelkti išteklius, pat reikia jais dalintis. Ir tais atvejais, kai kalbame apie tas šalis, kurio, tas, e, šalis kurios yra labai panašios, tuomet negali iškirti jokios grėsmės valstybių narių suverenumui. Ir tuomet galima specializuotis. Tačiau noriu pabrėžti, jog mes negalime skatinti uh, atskirų valstybių narių specializacijos. Kadangi tuomet valstybės narės galvos tik tai apie tai, ką jos geba nuveikti geriausia. O toks elgesio modelis tikrai mums netiks. Taigi, tam, kad e, galėtume tinkamai gyvendinti dalymosi ištekliais e, modelį, reikia dar nemažai padirbėti, reikia atsižvelgti į įvairias sąlygas, bet manau, kad tai yra mūsų ateitis, tai yra ateities modelis. Išteklių sutelkimas, dalymasis jais ir specializacija. Šiuo metu mums daug vilties teikia regioninis bendradarbiavimas, tos vadinamos regioninės salos. Gerai, jeigu, jeigu šiandienos tendencijos yra tokios ir jeigu jos mums tinka, tačiau nepamirškime, jog jų gali nepakakti mums ir kad gali ateiti ta diena, kai mes galė, turėsime, privalėsime spręsti uh, strateginės reikšmės klausimus. Reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Turime šiandien priimti tokius sprendimus, kurie leistų mums po 10-15 metų uh, turėti tinkamą gynybos sistemą. Dėkuoju. Well, actually, uh... Ačiū. Pratesu nuo ten, kur generolas sustojo dėl regioninio ir bendro sutelkimo ar pas, pasidalėjimo. Aš visiškai su jumis sutinku. Iš principo reikia palėgumų sutelkimo ir dalyjimas. Libijos pavyzdys e, demonstruoja, kad mums reikia bendrų pajėgumų, reikia juos identifikuoti ir suburti šalis, kad juos būtų galima sutelkti bendrai. Taip pigiau padaryti, negu individualioms šalims. Tačiau toks požiūris numato, kad yra naujų lėšų, kurias norime išleisti, kuriant tuos pajėgumus. Tačiau to nėra. Tikrovė yra tokia, kad kai kurios ministerijos sumažino 50 procentų, pavyzdžiui, Latvija. Kalbame apie didžiulį e, lėšų sumažinimą ketvirtadalį ministerijoje. galbūt geriausia kalbėti apie regi, pirmiausia regioninį požiūrį, po to platesnį iš eilės. Reikia galvoti apie infrastruktūrą, apie tokius pajėgumus, kurios, kurios turime. Pavyzdžiui, jeigu sėdžiu Europos centre, jeigu matau dvi, tris šalis aplinkui mane, kurios panašiai veikia, tai reiškia, kad man nereikia visų jų visą laiką, galbūt tam tikrą laiką per mėnesį. Taigi, reikia sutelkti regioninius e, pajėgumus, tada galima būtų sutaupyti lėšų. Tuomet sutaupis tas lėšas galime galvoti apie naujų pajėgumų kūrimą. Čia su generolu sutinku galimos įvairios konfiguracijos, nes įvairios šalis pirks įvairius įrenginius. Taigi šie du požiūriai nėra nesuderinami. Dėl NATO puikus klausimas. Aš nekalbėjau apie NATO ne dėl to, kad e, nemanau, kad jį gali prisidėti. Aš apie NATO skaitysiu kitą paskaitą rytoj, tačiau trumpai pritariu generolui, kad kiekviena institucija gali atlikti savo darbą, pasinaudoti savo e, stipriausiamis pusėmis. NATO pridėtinė vertė yra skvarba, skvarb, e, gerai parengtas gynybos planavimo procesas. Tai yra labai e, geras pavyzdys, kaip galima pasidalyti e, išmoktomis pamokomis, e, pasidalyti pajėgumais ir panaudoti regioninės galimybės. NATO perėjo prie regioninio planavimo. Kalbama apie regionus, ką jie galėtų kartu šalis kurti kaip regionas. Taip galima galvoti plačiau, negu kad vien tik vienos valstybės mastu. Dargi, taigi, įvairios institucijos gali prisidėti skirtingai. Aš norėčiau, kad tiek ES, tiek NATO daugiau e, dėmesio skirtų telkimui ir dalyjimuisi savo kolegijose. Klausimas dėl korupcijos. Čia aš pritarsiu poniai Gomes. Man atrodo, kad e, korupcija tiesiog BVP e, 2 procentų tikslą padaro tiesiog anegdotų. Tai nėra argumentas prieš 2 procentų išlaidas, tačiau reikia galvoti ne kiek išleidė, o kaip išleidė. Tai yra išlaidų kokybė. Manau, kad ir ES kai ką gali padaryti ir NATO galbūt kai ką gali padaryti. Aš savo dokumente raginau NATO nefinansuoti bendrų investicijų fondų tuose šalise, kurios neturi e, gerų įsigijimo sistemų. Tai yra būdas kovoti su korupcija. Tai yra, aišku, didelis klausimas, e, didesnis negu kad mums atrodė praeitėje. Ir paskutinis klausimas, į kurį pabandysiu atsakyti, ar valstybės, naujos valstybės narės kartais nesekia daugiau negu senosios. Norėčiau pasakyti, kad e, visų šalių istorija yra skirtingai. Lenkija turbūt e, nori daugiau dėmesio skirti kovinėms grupėms. Na, turbūt per tai galima skatinti valstybės narės e, daugiau bendradauti, galbūt integruotis. Aš esu šiek tiek nusivylęs su, iš pokalbių su uh, Lenkų kolegomis, kad jie nepasimokė yra iš praeities. Ir aš manau, kad uh, gynybos agentūra galėtų daugiau prisidėti. Tačiau toliausiai pažengusios šalis, šalis uh, šioje srityje yra Beneliuksas, Šiaurės šalis. Uh, pastarojo meto sėkmės pavyzdžiai yra Prancūzija ir Junktinė karalystė. Uh, nors tai ir didelės šalis, tačiau jos vis tiek gali sutelkti ir dalytis e, e, pajėgumais. Čekija ir Slovakija būtų pastarojo meto pavyzdžiai. Yra regionų e, Europoje, kurios ne apie tai dar nėra pagalvojusios negi. Nemanau, kad atrodo, kad Portugalai per daug kol kas tuo nesidomi ir Rumunija taip pat. Taigi dar yra tam tikrų galimybių plėtoti šią idėją plačiau. Ponas Pašku, trumpai. Noriu pasveikinti ekspertus, surengus šią profesionalią diskusiją, išprovokavus šią diskusiją šiame komitete. Turbūt žinote, kad iki šiol sutelkimo ir dalymosi pavyzdžių nebuvo labai daug. Šią idėją, į šią idėją mūsų dėmesį atkreipė Prancūzija ir Junktinė karalystė. Tai yra ypatingas atvejis, mano nuomonė. Būtų labai sunku jį apibendrinti, kaip ten bebūtų. Jis yra protingas. Man atrodo, kad regioninis požiūris yra protingas. Būtinybė integruoti panašias kultūras yra teisingas. Ir, pavyzdžiui, Prancūzijos ir Junktinės karalystės pavyzdys, kurios savo pajėgų struktūra yra panašesnės negu kad Vokietija yra taip pat tiesa. Tačiau yra kitų dalykų, pavyzdžiui, Belgija ir Rumunija yra toje pačioje kategorijoje, nors aišku, Belgija yra toliau pažengusi negu Rumunija, tačiau tarp mūsų yra kontinentas ir tradicijos yra visiškai skirtingos. Čia vėlgi grįžtame prie geografinio pasidalymo. Tačiau, kadangi buvome per daug užimti vidaus problemomis, visiškai ignoravome būtinybę palaikyti kontaktus su kitomis šalimis netgi regioniniu mastu. Bent jau, kad turėtume bendrą vardiklį, žvelgiant į tam tikras situacijas. Žinoma, šalis, šalis kaip Junktinė karalystė ir Prancūzija, kadangi jos susidūrusios su situacija Libijoje, susitelkė, suringė bendras operacijas prieš Gaddafio pajėgas. Tačiau mums, mūsų regione, kur yra Rumunija, Bulgarija, Graikija, kitos šalis, vakarų Balkanai, į Šiaurę Vengriją. Kam mes turėtume tai daryti? Turime iš naujo atkreipti šalių lyderių dėmesį į būtinybę toliau investuoti ir daugiau skirti dėmesio apskritai gynybai. E, Priedė pateikti duomenys baigėsi 2010 m. pradžia. Nuo tada situacija nepagerėjo, kai kur pablogėjo. Aš nenoriu sakyti, kad tokiai šaliai, kuri ragina mažumas gyvenančias kitose kaiminėse šalise, priimti tam tikrus pasiūlymus. Manau, kad teisingas būdas būtų regioninis bendravimas, tačiau turime konkrečiai galvoti, ką galėtume padaryti politiniu lygmeniu, kad vėl atkreiptume gyventojų dėmesį, po to gyventojai, aišku, atkreips ir lyderių dėmesį gynybai minimalų dėmesį gynybai, kurio kartais pritrūksta. Manau, kad į tai turime taip pat atsižvelgti, kai kalbame apie regionus. Rimtai turime žiūrėti į tų regionų specifiškumą, ar tai yra pasiekiama, ar tai yra įmanoma ir kokiu būdu. Tiek NATO, tiek ES prarado galimybę mobilizuoti savo narės, kad jos prisidėtų prie tam tikro gynybos ligmens. Tai irgi svarbu paminėti. Ačiū. Mr. Moore, please. Um, thank you. I think there were... Manau, kad buvo man skirti keturi klausimai. Jeigu aš išleisiu kurį nors, tai priminkit man. Pradėsiu nuo Kameruno klausimo dėl NATO. Jūs teisus. Aš turėjau kalbėti, kai dariau pranešimą. Tiesiog aš peršokau tą dalį. Mums labai svarbu bendradarbiauti labai glau, intensyviai su NATO. Tačiau mūsų darbas yra papildomo pobūdžio ir kai kurios valstybės sutelkė, suteikė savo pajėgumus NATO ir vykdė bendras operacijas. Taigi mes bendradarbiaujame su NATO. Pavyzdžiui, mes e, kartais turime būtinybę pervežti į kitas teritorijas, mes neturime savo būstinių tam tikrose vietose ir todėl mes turime stengti ne tik tai nedubliuoti, bet turime užpildyti ir spragas. Kadangi mes e, dalyvaujame įvairiose operacijose ir be to ir NATO ir ES mastu yra tų pačių tikslų. Ir labai svarbu pabrėžti, kalbant apie abi um, organizacijas, kad tai nėra grožio konkursas, kad išlieka pakankamai laisvės ir vietos uh, E, dirbti kiekvienai iš šitų organizacijų atskirai ir taip pat kai kurias programas įgyveninti e, kartu. Ir žinoma, yra tam tikras ir e, bet mm, to atsakyti į klausimą dėl kiniečių įs, ginkluotės įsigijimo. Nu, mes kiniečių atstovų neturime savo agentūroje, mūsų struktūroje. Tačiau, žinoma, yra bendrovių, kurios turi akcijų tam tikrose gynybos rytyje dirbančiose e, bendrovėse. Todėl Pagrindinis klausimas, ko gero, būtų sėtinas su prioritetais. Mes nedirbame vakumo situacijoje, mes e, vadovaujamės e, konkrečiais pajėgumų plėtojimo planais, kadangi yra konkretūs e, katalogai, yra numatyto prioritetai, kaip stiprinti pajėgumus. Ir todėl aš turėčiau pasakyti, kad tai yra mūsų pagrindinė gairė. O po to jau įgyvendinus projektus reikia įtraukti kiekvieną valstybę narę priklausomai nuo jos susidomėjimo. Todėl siekiant sutelkti išteklius ir e, dalintis jais, visuomet galvojame apie pajėgumus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie e, oro transporto tiltus, tuomet mes e, galvojame pirmiausia apie mūsų pačių pajėgumus. Tas pats pasakytina ir apie palidovų ryšio struktūras. Kolegai Geller atsakysiu dėl ponios Ashton vaidmens. Jinai tiesiog užima tris postus. Šalia vyriausiosios įgaliotinės ir komisijos vicepirmininkės posto ji yra mūsų agentūros vadovė ir kaip kalbėjo generolas, ji taip pat yra ir gynybos ministrų struktūroje labai svarbus asmuo, ji pateikė ataskaitas ministrams, pateikė rekomendacijas ir žinoma, jai reikia ministrų pritarimo ir sutikimo. Taigi jos vaidmuo yra labai svarbus. Ir jau tas faktas, kad jinai užima tris postus. Aš manau, labai svarbu ir naudinga, nes mes agentūra nesame kokia nors sala. kaip kalbėjo daktaras Valaisekas, mes bendradarbiaujame su komisija įvairiausiose srityse, įvairiais klausimais, ypač kai kalbama apie civilinę ir karinę sinergiją. Ji yra ne tik tai mūsų vadovė, bet ji yra ir komisijos vicepirmininkė ir todėl jai tenka koordinuoti komisijoje įvairiausius klausimus. Ir bendro pobūdžio tarptautinio e, pobūdžio programas, pavyzdžiui, kalbant apie oro erdvės e, e, klausimų sprendimą, taip pat ir palidovinio ryšio klausimų sprendimus. Taigi mes turime kartu su jie spręsti, kas yra mūsų pagrindiniai uždaviniai, kokie prioritetai ir žinoma, mums reikalingas visuomet jos politinis užtarimas few last points from. Uh, Dėkoju ir dabar dar uh, sutiksiu galimybę daktarui Mülingiui pasisakyti ir po to daktarui Belė. Dėkoju. Keli dalykai. Labai norėčiau sakyti į ponios Gomeš pastabas uh, apie korupciją. Gal aš ir kiek ciniškai kalbėsiu dėl to, kad užsimiu būtent šiais dalykais. Bet jau taip yra, kad man, aš dirbau kitose šalise ir žinau, kad, kad jei vietos žmonėms atrodo, kad būtų labai gerai, jei jie gautų kontraktą ir jie statytų laivą. Ir jei žmonėms atrodo, kad jų vyriausybė gali imtis visų veiksmų tam, kad gautų tą e, sutartį. Tuomet vargu ar galima ką nors padaryti ir ne man spręsti iš tikrųjų, ar šie žmonės teisingai elgesi ar ne. Ir negaliu pasakyti, kad tai yra korupcija. Konkursus laimė įvairios šalis dėl įvairiausių priežasčių, negalime vien kalbėti apie korupciją. Iš esmės aš sutinku, kad e, nuo korupcijos kenčia visi e, viešieji pirkimai. Tačiau nemanau, kad vien žmonių apklausos gali, e, kad vien žmonių apklau, nuomonių apklausos galima spręsti apie korupcijos lygį. Toliau, kitas klausimas apie tai, ar šalių bendradarbiavimas iš tikrųjų pasiteisina. Kartais, pavyzdžiui, valstybės narės gali turėti struktūrų, kurių visai nereikia Europos gynybai. Pavyzdžiui, tokių struktūrų esame Švedijoje. Gal tai ir nėra labai svarbu, tačiau jei tiesiog paskaičiuotume, kiek e, yra e, pasidalymo ištekliais e, projektų ir kokios šalis juose dalyvauja, pamatysime, kad Junktinė karalystė labai noriai dalyvauja tokiuose projektuose ir labai sunku yra pasakyti ne tokiai šaliai. Yra įdomu pastebėti tai, kad Lenkija šiuo metu stengiasi tapti regiono lyderę. Jis stengiasi sutelkti e, vidutinio dydžio ir mažesnės valstybės narės regione tam, kad jos kartu galėtų kurti savo gynybos sistemą. Šiandien mes iš esmės kalbame apie tai, kad e, dalintis ištekliais galima bus sutaupyti lėšas, tačiau tai yra neteisinga prielaida. Kai yra sutelkiami ištekliai, kad būtų sutelkti iš, ištekliai, pirmiausia, reikia į tai investuoti. Kai valstybės narės reformuoja savo gynybos sistemas, joms atrodo, kad jos galės jas pakeisti tiesiog nieko nedarydamos. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Reikia investuoti į bet kokią reformą. Taigi tam, kad dalymosi ištekliais modeliais būtų gyvybingas, reikia į šį darbą įtraukti pramonę, gynybos pramonę. Apie tai jau kiti kolegos kalbėjo. Ir tai yra šios, šio projekto sėkmės užtikrinimo e, garantas. Mes išleidžiame daug lėšų tam, kad užtikrintume e, saveikumą. O tuo pačiu gynybos bendrovės kūrė įvairią įrangą, kurios mes pato negalėsime derinti su jau esama įranga. Taigi toks darbo metodas yra visiškai netinkamas. Toliau buvo kalbėta ir apie NATO, ir apie tai, kad NATO vaidina svarbu vaidmenį stiprinant mūsų pajėgumus. Vienintelį dalyką tik tai noriu pasakyti. Tai yra tai, kad NATO vargiai gali reaguoti į nūdnios iššūkius. Dėl to, kad NATO neturi pramonės politikos ir ne. Ir tai yra NATO trūkumas. Jei mes galėtume pasiūlyti novatoriškus sprendimus, Tuomet mes iš tikrųjų prisidėtume prie NATO veiklos. Buvo klausta jau, kaip ES galėtų paremti NATO. Tai mano toks, toks pasiūlymas, man atrodo, būtų tinkamas atsakymas į pateiktą klausimą. I, I your... Mane labai sudomino, ponia Galdžia, jūsų klausimas, kadangi kartais mes pamirštame, kad inercija yra dalykas, nuo, kuria, nuo kurio kenčia ir e, vartotojai, ir gamintojai. Ir mažoms bendrovėms dažnai yra lengviau kurti ir dėkti naujoves, nes jos e, neturi didžiulio e, praeities bagažo. Jos mėliau žvelgia į ateitį. Ir mes ieškome tokių sprendimų, kurie padėtų mums surasti, e, sukurti naujus dalykus, investuojant mažiau. Panašu, kad žmonės nuolatos prisimena tik tai savo, apie savo interesus e, ir nuolatos remiasi e, praeities patirtimi. Tačiau taip negalima elgtis. Mums reikia ieškoti naujų sprendimų. Pažiūrėkite, pažiūrėjau, į Izraelį. Jis e, turi. E, jis yra tokioje situacijoje, kai yra priverstas tiesiog ieškoti naujų sprendimų. O pas mus yra situacija visiškai kitokia. Mes tiesiog stengiamės e, sumažinti skurdą, sumažinti išlaidas, išlaikant esamus pajėgumus. Tačiau tokia vizija tikrai nepasiteisins ateityje. Mums reikia kitos vizijos, tokios vizijos, kuris skatintų naujoves. Ir uh, iš esmės mes bandome priešintis tankams uh, uh, su dviračiais ir mėtydami spurgas į, į juos. Taigi, mums reikia aiškios vizijos, kuri apimtų ir pramonę, karinę, ir karinę pramonę, ir o, politikus, ir kariškius. Šeštame dešimtmetyje, pavyzdžiui, mūsų o, kariniai tikslai, gynybos tikslai buvo labai riboti, mes o, visiškai priklausėme nuo JAV. Ir tuomet visiems atrodė, kad reikia pirkti visą įrangą iš JAV. Ir mes, pavyzdžiui, Prancūzijoje staiga supratome, kad tokias, toks požiūris mums netinka ir naują viziją pasiūlė e, e, generolas Šalis Degolis. Ir štai ko mums reikia, mums reikia naujos vizijos. Ir poniai Gomes noriu pasakyti, kad misijos yra visuomet ir. E, iššūkis ir nauja galimybė. Ir Afganistane, pavyzdžiui, mes pastebėjome, kad galima, pastebėjome, kaip galima būtų tobulinti mūsų bendrų operacijų viziją. Ir dar vienas dalykas. Gynybos pramonė turi monopolį. Tačiau tas monopolis yra dviejopas, nes mes e, paklausos pusėje taip pat turime e, monopolį, mes esame vieninteliai e, jų produkcijos vartotojai. Taigi mums reikia oligopolijos šioje srityje. Dėkuoju. I, I like to to said, because... Norėčiau dar kartą pratesti kolegos Mulling mintį. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Vokietijoje galbūt nėra tokių abejonių dėl užsakymų, tačiau mūsų valstybės piliečiai, ypač dabar, krizės akivaizdoje, mano, kad daug kas yra susijęs su korupcija šioje konkrečioje srityje. Pavyzdžiui, netgi įsigijant e, laivus iš Vokietijos. Nors buvo pasirašyta Junktinių tautų konvencija kovai su korupcija, taip pat SBO konvencija, tačiau vis dėlto reikia konstatuoti, kad vis dėlto rinkoje šioje srityje vyrauja labai daug korupcijos, kadangi tos pačios rinkos taisyklės yra neteisingai suformuluotos. Aš negaliu tiesiog raginti savo piliečių sutikti su e, daugiau finansų skirimu šiai srityjei. kadangi tokie užsakymai, tokie viešieji pirkimai yra praktiškai valstybės užsakymo pobūdžio ir todėl šioje srityje korupcija ir labai aukšto lygio. Ir NATO taip pat buvo susidūrusi su šiomis problemomis ne vieną kartą. Aš manau, kad mes savo diskusijoje turime skirti ypatingą dėmesį šiai temai, kadangi reikia papildomų išteklių, o mes turime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai jų lėšos būtų tikslingai ir sąžiningai panaudotos. Tada mes galėsime plėtoti savo pajėgumus. Ačiū Visų pirma, noriu padėkoti visiems prelegentams. Tikiuosi, kad šita, ši informacija bus e, naudinga rengiant mūsų pranešimą apie finansų krizės poveikį valstybių narių gynybos biudžetams. Ačiū dar kartą. už tai, kad e, jūsų patikta informacija buvo labai svarbi. Taigi, klausimo pabaiga. Labai ačiū.